Good morning, everyone. You... Labas rytas visiems. Turite darbo tvarkę. Taigi, turbūt visi turite darbo tvarkę. Pirmininkės pranešimus pateiksiu po balsavimo nes daugiau darbo turime dabar prieš balsavimą. Gavote 21-22 brželio posėdžių protokolus, jeigu nebus pastabų iki šios dienos pabaigos, jis bus laikomas patvirtintu. Apie vykstančias tarp institucinės darybas taip pat po balsavimo pakalbėsime. Na, dabar galima pradėti nuo prieštaravimų pagal 106 taisyklę dėl genetiškai modifikuotų sojų pupelių FG72 A5547 ir pagal 106 straipsnį taip pat. Taigi prašau autorius pristatyti temą. Kaip suprantu, pona Bartstas pakeis ponas Frontė. Tai prašom jums žodis. Ačiū, ponia pirmininkė. Taip, aš kalbu Bartos Tas vardu, kuris dabar yra biudžeto kontrolės komitete ir paskaitysiu jo tekstą. Šį rytą aptarėme šias dvi genetiškai modifikuotas sojų pupelės. EFSA pateikė palankę tą skaitą, nepaisant to, valstybės narės labai kritiškai žiūri į šį reikalą, ypač dėl to, kad trūksta informacijos dėl galtinio įvertinimo ir toksikologijos bei rizikos vertinimo. Taip pat nebuvo įvykdytas 99 dienų toksiškumo e, patikrinimas ir tinkamas rizikos patikrinimas kai kuriams valstybėms narėms kyla abejonių dėl EPSOS vykdyto rizikos įvertinimo. Nepateikė nuomonių nei nuolatinis komitetas, nei apeliacinis komitetas. Tai reiškia, kad nebuvo didžios daugumos, daugumos už šį patvirtinimą. Nepriklausomai tyrimai rodo, kad EFSA vertinimas nėra tinkamas dabartinė forma, nes jis panaikina kai kurių abejonių, ypač dėl žmonių sveikatos ir reprodukcinės sveikatos. Šios pupelės yra tolerantiškos trims e, herbicidams, glifosadui, defodu ir amoniako pagrindų pagamintiems herbicidams. Ir bijomasi, kad e, šie chemikalai išliks tuose sojų pupelėse, taip pat nėra pakankamai informacijos apie šių produktų karcogeniškumą, detaliai EFSA to neapibūdina. 2015 metais pasaulio sveikatos organizacija glifosatą apibūdino kaip toksišką ir pavojingą žmonių sveikatai. Privačios studijos taip pat e, kelia tam tikrų klausimų dėl 2,4D ir embrionų vystimosi. Taip pat šiame produkte yra taip pat akroniminių destruktorių, o maksimalios ribos jam buvo padidintas. Taip pat izoksaflutolas laikomas toksišku. Todėl mums atrodo, kad šios sojų pupelės netinkamos naudoti maistui ir pašarams ir mes privalome kaip parlamento nariai išreikšti šios nuogastavimus. Turint galvoje Junkerio pateiktus pareiškimus dėl e, GMO kultūrų, mums tenka atsakomybė šiuo atveju ir prašome komitetą sustabdyti be, ko, be kokį įgyvendinimo sprendimą, kol nebus šis klausimas iš naujo vertintas. Toliau turėtų kalbėti ponia Boylan, bet vietoj jos. Pana Noizenkamp. Azenkamp. Ačiū pirmininkė. Daugumas dalykų jau buvo išsakyti. Svarbu pabrėžti, manau, kad komisijos gyvendimo sprendimo projektas neatitinka sąjungos teisės ir nedėra su reglamento tikslu, kuris pagal <clears throat> bendrus principus turi užtikrinti aukšto lygio žmonių ir gyvūnų sveikatos apsaugą, aplinkos apsaugos ir vartotojų interesų apsaugą. Svarbiausia priežastis, dėl ko mes prieštaraujame, yra susijusi su glifosatu, kuris klasifikuojamas kaip greičiausiai kancerogeniška medžiaga žmonėms. Dar 2015 m. kovo mėnesį tai padarė e, Pasaulio sveikatos organizacija FT 72 sojų pupelės e, sukurtos taip, kad jos yra tolerantiškos glifosatui trūksta atsargumo principo paisimo, kai kalbam apie žmonių sveikatą. Taip pat dėl glifosato ateities taip pat kyla abejonių, nes leidimas e, jo prekiauti baigėsi šių metų pabaigoje. Ir e, Prancūzija ir kitos valstybės narės jau pasisakė, kad nebalsuos už leidimo atnaujinimą. Antras prieštaravimas yra susijęs su procesu. Dabartinis e, GM leidimų uždavimo procesas įsigaliojo ir tuomet komisija e, leidimus priima be kvalifikuotos valstybių narių daugumos. Tai turėtų iš principo būti išimtis iš taisyklės. Ir pati komisija teigia, kad tai nėra demokratiška. Aš manau, kad kiekvieną kartą, kai Envi komitetas ir permelto plenarinę sesiją pasako, kad procesas nėra pakankamai geras, tai komisija turi galbūt iš to pasimokyti. Todėl reikia prieštrauti, pareikšti prieštaravimą šiam gyvenimo sprendimui. Ačiū, ponia Evi. Dėkuoju, pirmininkė. Aš taip pat e, pritariu prieštaravimui ir norėčiau padėkoti kolegoms, kurie prieš mane kalbėjo. Jie pristatė visus svarbiausius dalykus, dėl kurių mums kyla surūpinimas ir dėl ko mes e, jaučiamės, kad turime pasipriešinti e, leidimui šiems, šiems kultūroms ir kitoms gėmo kultūroms. Aš nekalbėsiu, nekartosiu to, ką sakė kiti kalbėtojai, bet norėčiau paklausti komisijos, ar reikėtina iš naujo pateikti ką nors, kas anksčiau nesulaukė pritarimo iš valstybių narių pusės ar parlamento. Ir noriu paklausti, ar šiuo atveju bus atsižvelgta į galimybę pakeisti komitologijos taisyklės. Žinome, kad E, pakeitimai ir e, žino, e, gali būti suderinti kartu su pašarų ir maisto komitetu, gali būti suderinti dirbant su techniniu komitetu kartu. Jeigu nėra kvalifikuotos daugumos techninėme komitete, komisija vis tik tai negali teikti jokio sprendimo dėl leidimų išdavimo. Ir man kilo klausimas, ar galima atsižvelgti visus tuos elementus. Tai leistų mums užtikrinti, kad visas procesas bus demokratiškesnis. Kalbame apie e, leidimų išdavimą GMO kultūroms ir tai yra nepaprastai svarbus klausimas. Ponas Balas netvyko. Tuomet šešilniai pranešėjai. Juelį. Atsiprašau, sako pirmininkė. žodis jums, prašom. Aš kalbu socialistų demokratų frakcijos, iš tikrųjų yra labai nemalonu, kad mes šešios frakcijos priešinamės pasiūlymui ir matome, kad yra kilusi didžiulė problema. Mes atstovame ES piliečiams. Ir kai aš grįžtu į savo šalį, jie kalba uh, klausia manęs apie tai, kaip yra, kad Europa, kurią tu gini, e, leidžia e, naudoti GMO kultūras ir jos yra atsparios glifosato. Iš tikrųjų labai daug problemų dėl glifosato šiandien turime. Ir taip pat žinome, kad išista ir e, glifosato ir tam tikrų lygų. Ir valstybės narės labai gilinasi šį klausimą, jis labai aktualus yra šiandieną. Ir tai taip pat yra susijęs su aplinka ir reikia kelti klausimą, kaip šiandieną mes galime užtikrinti gerą aplinkos būklę. Ir nežiūrinti viso to, komisija elgėsi kaip ir anksčiau. Mes daugybę kartų esame patvirtinę pasipriešinimus, bet vis jį grįžta su pasiūlymais. Kiek mes jau kolegos nuo savo kadencijos pradžios kovojame su komisija šioje srityje ir niekas nepasikeitė. Uh, Mes e, turime iš tikrųjų pakeisti procedūrą, kad ji būtų demokratiškesnė ir kad veiksmingiau būtų taikomos taisyklės ir taip pat reikia visiškai uždrausti tokius produktus, kurie gali būti e, pavojingi sveikatai ir aš nelaičiau, kad po 30 metų mano vaikai ar mano anūkai mane prieštrautų už tai, kad aš balsavau dėl tokių e, produktų, kultūrų, kurios yra atsparios glifosatui. Ir aš manau, kad mes turime prisimti atsakomybę. Dėkoju. Dabar šešėliniai pranešėjai. Ponas Fielneris, bet vietojo ponas Gizekė. Dear Chair, dear colleagues, um, Christopher Fjellner can... Uh, kolegos, ponas Fielneris negalėjo atvykti Jis manęs paprašė išsakyti jo mintis dėl e, geniškai modifikuotų sojų pupelių. EPSA e, atsižvelgdama į šių metų kovo ir e, vasario mėnesį priimtas išvadas, nu, leido, teikė rekomendaciją leisti naudoti tas sojų pupelės. Uh, bet ar tos pupelės yra tokios pat saugios, galvant apie sveikatą ir apsaugą, nuo e, aplinkos apsaugą. Nuo 15 metų daugiau negu 20 prieštaravimų buvo pateikta e, įgyvendimo sprendimų projektams susijusiems su GMO produktams ir komisija e, ne viršė savo įgaliojimus E, jeigu žiūrėsime į pagrindinį reglamentą ir parlamentas nori, kad būtų laikomasi tų taisyklių ir taip pat reikalame, kad EFSA atliktų mokslinius tyrimus. Ir jeigu EFSA prieis prie išvados, kad GMO produktai yra saugus, tuomet mes turėsime laikytis mokslininkų išvadų. Nebus rimta visą laiką stabdyti e, patvirtinimą GMO produktų ir daryti tą e, tarsi aplinkiniais keliais. Mes turėtume šiaip dabar balsuoti prieš tuos du prieštaravimus. Pone Gerling. Labai ačiū. Dar kartą komitete kalbame apie prieštaravimą gyvenimo aktui. Prieštaravimo autoriai e, paaiškino, kad jis neturi teisinio statuso, tas siūlomas dokumentas, ir kad e, viršėma kompetencija. Ir mes dar kartą svarstome tai. E, ta sistema e, yra tokia, kad mes galime skūstis dėl tų gyvenimo aktų, bet nieko negalime pakeisti. Ir iš tikrųjų galbūt reikėtų keisti sistemą. Jeigu mes balsuosime dėl prieštaravimo, ar mes tikrai sustabdysime leidimą. Aš nesu tikra, nes kai esi atsakingas už savo nuomonę, kai balsuoji dėl to, kad kažkas būtų sustabdyta, nebūtinai labai lengva būtų balsuoti prieš mokslininkų išvadas, žinant, kad tavo balsas neturės jokio svorio rizikos vertinimo procesas GMO kultūroms ir maisto e, produktams, maisto gaminiams ES vienas iš griežčiausių. Pakankamai gyvybinga ta sistema, kuri e, leidžia patikrinti, ar e, produktai GMO bus tokie, bus saugus kaip ir kiti. Uh, Parlamentas per bendro e, sprendimo procedūrą yra patvirtinęs savo nuomonę neauginti tokių kultūrų. Viskas gerai, bet argi mes galime užblokuoti gemo gaminių importą, jeigu įrodyta, kad jie yra saugus ir neleisti e, valstybėms neėms naudoti tokių e, produktų, pavyzdžiui, pašarams, jeigu įrodyta, kad jie yra saugus. Aš kreipiausi į prieštaravimo autorius Liepos mėnesį, bet jie mane atsakė. Aš klausiau, kaip bus su pašarais. Parlamentas nepasinaudojo proga ir nepasakė valstybėms narėms, galite pasirinkti, ar norite importuoti tokius pašus ar ne. Aišku, tai būtų penelik sudėtinga problema, nes mes ES e, neturime pakankamai pašarų ES importas sudaro maždaug, ES importuoja virš 70 procentų, maždaug 700 procentus pašarų. Ir mes tikrai neuž, neužtikrinsime apsirūpinimo e, pašarais viduje ES, ar kalbėsime apie pesticidų didesnį duomą ar panašiai. E, kitas dalykas e, E, draudimai įvairūs, pavyzdžiui, glifosato draudimas ir dėl to ūkininkai negalės išauginti pakankamai pašarinių kultūrų. Dabar mes kalbame vėl apie importuojamus e, pašarus. Man atrodo, kad tai yra ideologinės dogmos ir mes negalėsime užsimti tradicinę e, žemdirbystę ūkininkavimu, jeigu mes žengsime tuo keliu. Pagalvokime apie žmonės, kurie nežino apie mokslininkų išvadas dėl klimato kaitos. E, elgiamasi vienaip šiuo atveju, o kai kalbama apie GMO gaminius, elgiamasi visi kit, visiškai kitaip. Niekas nesako, kad reikia vartoti maistui tuos gaminius, bet aš nesuprantu, kodėl uh, remiantis vien ideologiniu pagrindu, nesivadovaujant mokslininkų išvadomis, e, siūloma pri, patvirtinti prieštaravimą. Ir vėlgi dėl gliufosato e, sakoma, kad viskas dėl jo yra neaišku, bet man atrodo, kad dėl glifosato elgiamasi taip pat kaip dėl kitų e, e, pesticidų. Visą laiką ieškoma pateisinimo ir tvirtinimas vyksta periodiškai to gaminio. Uh, Aš manau, kad mes turėtume atmesti tą pasiūlymą. E, Deja, manau, kad komitetas taip nepadarys, bet e, jūs kažkada e, būsite atsakingi iš tuos balsavimus, nes nebebus galimybės importuoti pašarų, kuriuose naudojama GMO gaminiai, GMO soja ir jūs turėsite būti atsakingi už pašarų stoką. komisijos atstovas. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Aš norėčiau padėkoti už galimybę sureaguoti į šitą klausimą. Mano kolega negalėjo atvykti ir todėl aš jį pavaduoju šiandien. Norėčiau pirmiausia pasakyti, kad šitie du e, kaipimaisi dėl sojos, dviejų sojos rūšių, tai jie yra e, tos visos rūšys nėra susijęs su auginimu. Vis, visi procedūriniai etapai yra numatyti mūsų teisės įgyvenimo teis, akte. Visi tyrimai buvo atlikti ir buvo pateikta palanki išvada dėl šitų abiejų sojų rūšių, dėl poveikio uh, E, gyvūnų ir žmo, gyvūnų ir žmonių sveikatai. EFSA atsižvelgė į visus komentarus, kurie buvo išreikšti ir nuolatėme komitete valstybių vis narės iš tikrųjų nekvestionavo palankios EFSA nuomonės. Taigi EFSA atsakė į vieš visuomenės komentarus ir pateikė papildomas informacijas ir patikslina savo palankę nuomonę dėl šių dviejų sojų rūšių. Taigi valstybės narės gali išduoti leidimą pagal 2003 e, metų atitinkamą teisės aktą ir pagal bendrą maisto produktų direktyvą 2017 metų Liepos mėnesį balsuojant e, didžioji e, balsų dauguma buvo užtikrinta, užtikrinta ir apskritai buvo nekvestionuojami poveikio žmogaus sveikatai aspektai. E, rugsėjo 17 dieną buvo kreiptasi į apesiratinį komitetą, tačiau taip pat nuomonė buvo jame apginta. ES vykdo nuosaklę e, vystimo politiką ir komisija tiesiog priėmė sprendimą, ar uh, E, būtų galima leisti trečiosiose šalyse e, auginti GMO panašius produktus. Tačiau buvo konstatuota, kad tos valės narės valstybės turi pačios apsispręsti ir tuo labiau, kad Kartagenos protokolo valstybės narės turi laikytis tarptautinių maisto saugos standartų. ES vaidino labai svarbu vaidmenį siekiant e, susitarti dėl tvaraus vystimosi tikslų ir taip pat rengiant tvaraus vystimosi darbo tvarkę iki 2030 metų ir taip pat atliko parengiamąjį darbą su valstybėmis partnerėmis. Dėl augalų apsaugos produktų glifozato, kuris buvo paminėtas ne kartą. Šit tos e, sojų pupelės neva yra atsparios glifosatui, tačiau atskiriama teisės akte yra numatyta, koks, kokia likutinė glifosato e, vertė yra leidžiama šioje e, pupelėse. Kita vertus, glifosatas genetiškai modikuotų organizmų reglamente nėra niekaip uh, E, reguliuojamas ir ES agentūros ECA ir EFSA visiškai skirtingai vertina situaciją negu, pavyzdžiui, tai, ką pasakė ponas Hazenkamp. Buvo atlikti e, e, bandymai su šiomis sojų rūšimis ir atskirai įvertinamas atskirų herbicidų ir visų bendrai naudojimų herbicidų poveikis. Ir buvo atliktas tyrimas dėl galimo šitų herbicidų poveikio, poveikio apskritai. Prieš išduodant e, leidimus buvo peržiūrėtos dar kartą procedūros. Norėčiau pasakyti, kad komisija pateikė pasiūlymą valstybėms narėms, kuriams suteikiama teisė apriboti šitų pašarų įvežimą jų teritorijoje, tačiau šitas mūsų pakeitimo siūlymas buvo atmestas parlamente ir mes vėl grįžome į tarybą. Atsakysiu į Evi klausimą. Komisija taip pat pasiūlė, kad būtų keičiamos komitologijos proceso procedūros, kurios suteiktų daugiau galimybių valstybės narėms. Šitas pasiūlymas yra dabar derinamas tarp komisijos ir tarybos. Kol nebus priimtos naujas procedūras, bus vadovaujamasi įprastinėmis. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad komisija neturi jokios priežasties arba nemato motyvo, kodėl reikėtų uh, atsijimti savo pasiūlymų, kadangi jisai pagrįstas nuoseklia mokslinė e, nuomonė. Visi genetiniškai modifikuotų organizmų teisės aktų procedūrų yra laikomasi. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad Europos parlamentas gali tiesiog abejoti tam tikrų teisės aktų, jeigu juo, manoma, yra pažeidžiamos tam tikros įgyvendinimo galios. Komisija e, tiesiog neprivalo prašyti, kad šito teisio ak akto atveju reikėtų prašyti parlamento patvirtinimo. Dėkuoju. Tai buvo pirmasis pasisakymų, tai pirmosios diskusijos dėl ir balsuosime vėliau. Kitas e, prieštaravimas. Akrilamido. Pone Köstinger turėtų pristatyti šitą temą, jos nėra, tačiau kolega Karlos pristatys. Ačiū pirmininkė, ponės ir ponai. Aš atsiprašau, kad ponė Köstinger negalėjo atvykti, ji paprašė mane pristatyti šitą temą. Mes prieštaravome komisijos pasiūlymui dėl teisės akto, dėl priemonių, kad būtų sumažinamas maisto produktuose. Ak... Einer Meinung. Kilomido kiekis laikomasi nuomonės, kad viskas, kas gali sukelti vėžį, o šita medžiaga yra įrodyta, gali kelti vėžio pavojų, tai tokiu atveju komisija turėtų užtikrinti, kad nenukentėtų mūsų piliečiai, kad nebūtų padaryta žala jų sveikatai ir kad būtų panaikintos bet kokios galimos grėsmės. Šiuo prieštaravimu nenorima, kad būtų atsakyta į klausimą taip ar ne. Šiuo atveju yra kalbama, kad reikia užtikrinti maksimalę žmogaus sveikatos apsaugą. Saigi, šiuo prieštaravimu norim atkreipti dėmesį į tai, kad reglamento įgyvendinimas gali atnešti visiškai nenumatytų pasiekmių ir kad gali būti taikomos per didelio masto priemonės, kurios gali e, uždėti papildomą administravimo naštą. Mūsų pokalbių metu su komisija supratome, kad komisija pati supranta, jog reikalingos šio reglamento įgyvenimo gairės, kad reikia išsiaiškinti, kokios pasiekmes įgyvenę šio reglamentą galėtų tekti mažoms ir vidutinėms įmonėms. Aš manau, kad šitas vertinimas yra labai aktualus, labai skubus, taigi reikia diskutuoti ne tik tai apie gairias, Jos yra reikalingos, žinoma. Jeigu to nepadarysime, tai tuomet mes padidinsime netigrumą ir tai e, sumenkins ES institucijas piliečių akise. Pavyzdžiui, e, yra nurodoma, kaip reikia parengti e, bulves, iš kurių yra gavinam, gaminamos e, e, skolintos bulvytės. Pavyzdžiui, Austrijoje, gastronomijoje, e, šioje srityje dirba kvalifikuoti vyrėjai. Ir tie vyrėjai yra labai atsakingi, jie yra baigę mokslus. Ir jie iš tikrųjų laikosi labai griežtų maisto gamybos reikalavimų. Todėl mes pasiūlėme, kad reikia atsižvelgti į įmonių pačių atsakomybę, kad šitas reglamentas būtų gyvybingas ir kad gastronomijos e, maisto gaminimo įmonėms netektų papildoma administravimo našta. Europos komisija pateikė rekomendacijas dėl maksimalių verčių. Tos rekomendacijos buvo paskeltas 13 metais. Mes vadovaujamės šitais e, kriterijais, šiomis nuostatomis, tačiau iki šiol situacija nebuvo įvertinta, nebuvo apibendrintas šitas procesas. Taigi mes kalbame ne ne apie tai, kad reikėtų atsisakyti šio reglamento, bet apie tai, kad mažoms vietoms įmonėms galbūt reikėtų numantyti išlygų, kad būtų didesnis teisinis aiškumas, o tai reiškia, kad komisija turėtų parengti e, e, e, gairių mm, papildymus, gairių, kuriomis vadovaujasi mūsų įmonės. Todėl aš prašau, gindamas mažų ir vidutinių įmonių interesus, parengti praktikoje pritaikytas gairias, kaip įgyveninti šitą e, reglamentą. Taigi, dėkoju frakcijos nariams už tai, kad pritarė mūsų prieštaravimą. Pone Müller. Pone pirmininkė, ačiū prieš vasaros atostogas Vokietijos žiniasklaidos priemonėse buvo nurodoma su pasibaisėjimu, kad neva ES reglamentuoja, kaip reikės e, ruošti e, kaip reikės kepti bulvytės. Jeigu pažvelgtume, kokios priemonės yra numatytos siekiant apriboti akrilamido uh, E, naudojimą, suprantame, kad žinoma, e, tas medžiagas reikia ženklinti, tačiau kita vertus nereikėtų numatyti papildomos darbo administracinės naštos mažoms ir vidutinėms įmonėms. Per pastarąsias savaitės aš susitikinėjau su daug įvairių įmonių atstovų ir man susidarė štai koks vienareikšmis vaizdas. Po to, kai baigėsi visuomeninės konsultacijos, buvo teigiama, kad vartotojų teisų apsaugos priemonės pagerins situaciją, kad nereikės keisti nuostatų ir kad nereikės įgyvendinti kokiu nors papildomu administracinių reikalavimu komisijos pasiūlymui iš esmės Vokietijoje buvo pritarta ir todėl aš maniau, kad reikėtų paprieštarauti šiam prieštaravimui, tai yra su juo nesutikti. Tačiau kita vertus visuomenės paramos šiam reglamentui vis dėlto stringa. Mes turėtume pagalvoti, ką mes neteisingai darome bendraudami, teikdami informaciją E, e, mūsų piliečiams, kai vyksta diskusijos dėl elektros lemputės apvalumo ar dėl agurko e, riestumo. Tai manau, kad tai yra visiškai nereikalingi dalykai. Taigi mes šitam prieštaravimui galėtume ir pritarti. Taylor. Labai ačiū pirmininkė. Išklausiau ponos Kjostinger pakaitinių kolegų. Ir esu įstikinęs, kad čia abejojama ne Austrijos šefų talentų, o maisto kokybė ir su klaidingai pagaminto maisto kokybė. Aš pirmiausia norėjau paprieštarauti balsavimo atidėjimui dėl šio prieštaravimo, nes nėra jokios būtinybės tai daryti. Taip pat mes balsuosime prieš šį prieštaravimą dėl šių priežasčių. 2015 metais EFSA, Maisto saugos agentūra, e, patvirtino nuomonę, kuri patvirtino ankstesnius vertinimus, kad akrilamidas maisto produktuose potencialiai padidina pavojų susirgti vėžių e, visų amžiaus grupių vartotojams. E, pagal dabartinį Dabartinė rizika susidurti su akrilamidu patvirtina nuogastavimus dėl jo kancerginio poveikio. Komisija galiausiai ėmėsi veiksmų dėl to pavojaus ir Liepos pabaigoje valstybės narės patvirtino e, pasiūlymą dėl reglamento, dėl ko maisto gamintojai turėtų imtis veiksmų ir sumažinti kralmido kiekį savo produktuose pagal naujus įstatymus visi gamintojai, e, kepyklos, restoranai, greito maisto grandinės turėtų stengtis užtikrinti, kad akrilnido kiekis jų parduodamame meiste būtų žemesnis negu riba nustatyta teisės aktuose. Ir ne tik tai. Ne tik šios ribos yra kukliai ambicingos. 80 procentų maisto produktų rinkoje jau atitinka tas ribas. Ir tos ribos netgi nėra privalomas. Ir priešingai ponos Kelstingė rezoliucijai tos priemonės nesukels didžiulės biurokratinės naštos. Žinoma, visada reikia suvokti e, gamintojų atsakomybę, bet mes nemanome, kad čia bus didžiulė našta e, Iš tikrųjų, reikalavimai mažoms maisto parduotuvėms yra e, menkesni. Ir nors mes būtume norėję, kad tos ribos būtų privalomos, komisijos pasiūlymas reiškia, kad akrilamidas bent jau paklius į maisto produktų gamintojų radarą. Ir tai būtų žingsnis, mažinant šios kancerogeninės medžiagos e, egzistavimą maisto produktuose. Kaip sakiau, žalieji balsuos prieš šį e, prieštaravimą ir kviečiu Jūs prisijungti. Pane Šaldemozė. Ačiū socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Noriu pabrėžti, kad mes pritarėme komisijos pasiūlymui ir todėl balsuosime prieš šį prieštaravimą, kurį patikė PP. E Ir tam yra kelios priežastys. Visų pirma, norime užtikrinti, kad būtų saugoma vartotojų sveikata. 2015 metais EFSA patvirtino, kad e, karimlado kiekis mūsų maisto produktas yra per didelis ir buvo bandoma į tai reaguoti. O kai ETP teigia, kad tai kelia nerimą mažoms ir vidutinėms įmonėms, dėl to, kad tai bus daug biurokratijos, reikalavimai per detalus. Tai iš tikrųjų taip nėra, mano spradimu. E, kaip ir visi kiti, aš gavau daug elektroninių laištų, laiškų iš įvairių įmonių dirbančių šioje pramonėje. Nenoriu jų cituoti tiesiogiai, bet, pavyzdžiui, įmonė, organizacija Food Drink Europe teigia, kad komisijos pasiūlymas yra sažingiausias, praktiškiausias ir proporcingiausias pasiūlymas, kokį galima įsivaizduoti, kad būtų galima kovoti su akrilamido kiekiu. O kietai teigia, kad jie iš tikrųjų pritarė komisijos pasiūlymai. Jeigu norime kritikuoti komisiją dėl ko nors, tai tik tai galėtume kritikuoti ją dėl to, kad jie nesima platesnių žingsnių prieš akrilamidą. Labai trumpai, socialistai ir demokratai pritarė komisijos pasiūlymui dėl akrilamido ir mes balsuosime prieš EPP prieštaravimą. Nes mes manome, kad komisijos pasiūlymas yra pamatuotas ir jis gali padėti pramonėje. Ačiū. Sąrašas ilgas. Tęsime toliau. Ir turime dar vieną prieštaravimą, e, dėl kurio diskusijos bus taip pat įstringos. Turime juos aptarti prieš balsavimą. Negalime to daryti be diskusijos. Taigi turėkite tai galvoje kalbėdami ar keldami ranką norė, ir norėdami pristatyti dar kartą tuos argumentus, kurie jau išdėstyti. Toliau ponas Lyzė. Ja, dank, Frau... Ačiū pirmininkė. Pirmiausia pasakysiu, kad akrilamidas kenkia žmogaus sveikatai, ypač jauniems žmonėms, kurie suvartoja didelės dozes. Aš kaip gydytojas turėjau kontaktų ir su ekspertais ir norėčiau pasakyti, kad akrilamido keliama grėsmė yra daug didesnė negu ta grėsmė, kurią kelia glifosatas arba. Hatten, dann, äh, muss man das mal ernst nehmen. Und das Taigi, į tai reikia įsigilinti. Austrijoje Kronenzeitung Vokietijoje Bild Zeitung dažniausiai rašo sensacingus straipsnius, tačiau apskritai mes turėtume žiniasklaidą tinkamai informuoti, kadangi akrilamidas, kurį mes suvartojame su maistu, netgi pasigamindami maistą patys, pavyzdžiui, jeigu mes per daug skrudiname duoną arba jeigu mes, pavyzdžiui, bulvytės skrudiname aliejuje per ilgai, tai mes patys didame akrilamido kiekį maiste. Taigi reikia teikti išsame informaciją visuomeniai. Komisija nepasiūlė konkrečių verčių, maksimalių verčių, ėmėsi, ėmėsi laikytis pragmatinio požiūrio ir mes manome, kad ta pasirinkta kryptis yra priimtina. Tačiau situacija sudėtinga todėl, kad komisijos pasiūlyme vadovaujamasi vienu požiūriu, tačiau to požiūrio aiškinimas valstybės narė yra skirtingas. Taigi, kai kas mano, kad principas pasirinktas teisingas, tačiau reikėtų kai kurias nuostatas patikslinti. Pavyzdžiui, nuo sausio pirmosios turės įsigalioti šitas reglamentas, tačiau gairių dar nėra paruošta. Todėl reikėtų stengtis, kad tos gairės būtų parengtos artimiausių metų. Otmar Karas teisingai pasakė, kad jeigu mes pražiopsosime šitą galimybę, tai tuomet komisija neturės jokių svertų, kad galėtų patikslinti savo pasiūlymo esmę. Todėl mes turėtume sutelkti visas pastangas, generalinis direktoratas turėtų pasistengti, kad kolegija priimtų sprendimą dėl gairių artimiausių metų, kad tai nebūtų padaryta tik sausio pirmą, bet aus daug anksčiau. Pirmiausia, reikėtų patikslinti, kad antrasis ir trečiasis straipsniai reiškia, pavyzdžiui, antras priedas ir trečias priedas, jo nuostatos turi taikomos tik tai didelėms restoranams, restoranų tinklams o antro priedo A dalies nuostatos yra tik tai rekomendacinio pobūdžio, nėra įpareigojančios. Taigi reikia tai patikslinti, kadangi niekas kol kas nežino, kad taip iš tikrųjų yra numatyta, taigi komisija turėtų patikslinti šitas nuostatas, paaiškindama. Pritardami šiam prieštaravimui ateityje vis dėlto pasakyti, kad mes pritarsime šiam mm, e, komisijos pasiūlymui, jeigu jinai priims išsames gairias. Tada mes, jeigu komisijų nepadarys, tai mes prašysime, kad būtų šio reglamento taikymas atidėtas. Mes balsuojant artimiausių metų šio klausimu nebūsime Briuselėje, kadangi mes būsime išvykę į e, Italiją, į Romą Ir manyčiau, kad kitame komiteto posėdėje mes galėtume grįžti prie šio klausimo. Norėčiau paprašyti, kad jūs ne, nepateikinėtumėte tų pačių argumentų dar ir dar kartą. Tiesiog e, pasakykite, išsakykite savo naujus argumentus. Pone Georling. Aš rimtai pasinaudosiu jūsų patarimu ir pasakysiu keletą dalykų, kad visi žinotų, mūsų frakcija nepritars prieštaravimui. Kalbėjau anksčiau apie mokslininkų sutarimą, akivaizdu, kad sutarėme, kad akrilamidas yra pavojingas, reikia kažko imtis ir šis pasiūlymas yra sąžiningas ir neproporcingas bandymas tai padaryti. Vienas dalykas, dėl ko nuogastauja mano frakcija, kad gali tai padaryti neigiamą poveikį mažam verslui. Mes tai panalizavome, panalizavome komisijos prievalę, prievalės mažam verslui. Manau, kad jie atsižvelgia į tai. Turime daug išlygų, kurios e, bus naudingos mažam verslui, todėl prieštaravimui šitam nepritarsime. Ačiū toliau, ponas Pedečinė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau paaiškinti, kad didžiausias produktų skaičius su akrilamidu yra tie produktai, kurie naudojami maitinti vaikus. Todėl reikia nerimauti dėl jiems kylančios rizikos. Ir aš iš tikrųjų stebiuosi, kad e, pateiktas dar vienas bandymas atidėti šį sprendimą. Dar 2005 metais Buvo kalbame apie nuogastavimus dėl akrilamido kiekio maiste ir dėl to, kad jis yra kengsmingas. Ir dėl to e, vėžio rizika didėja visoms gyventojų grupėms. Ir taip pat noriu priminti APP, kad e, ši taisyklė nėra privaloma dėl akrilamido ribų. Čia numatomas taisyklės ribos atskirai mažiems restoranams, bet neužkartamas kelias jokiems tradiciniams maisto e, patiekalams gaminti. Todėl šie nevastavimai nepa, nepagristi. Aš manau, kad komisijos pasiūlymas turi būti patvirtintas kaip galima greičiau ir taip užtikrinti papildomą apsaugą e, žmonėms. Pone Konečna. Ačiū, pone pirmininkė. Noriu pasakyti savo frakcijos vardu. Balsuosime prieš šį pasiūlymą ir aš norėčiau paprašyti jūsų netidėti balsavimą. Pasiklausus pono Lyze, tai tam, kad galėtume parengti visus dokumentus, tai, tai būtų argumentas, kuris būtų panaudotas prieš mus Ekspertai sutarė, EFSA nuomonė pareikšta prieš du metus, akrilamidas yra e, kancerogeninė medžiaga. Valstybė narių ekspertai su tuo sutinka. Aš nematau jokių priežasčių atidėti balsavimą dėl komisijos pasiūlymo įsigaliojimo. Komisija galėjo pateikti gairias, bet jeigu atidėsime tai dar mėnesiui ar panašiai, tai šis klausimas kažkur tiesiog įstriks. Gūja e NGL frakcija visada mano, kad mes visi norime apsaugoti e, vartotojus, teigiame apie tai savo politinėse programuose, tai teigiame savo valstybėse ir atmesti šį prieštaravimą šiandien yra prioritetas, neturime daugiau abejoti. Ačiū, pane Kadenbach. Ačiū. Iš tikrųjų buvo labai aiškiai išsakytos mintys, tačiau visi supranta, kad akrilamidas kenkia sveikatai. Ir kai kas teikdamas, kad šitoms toms nuosoms reikia e, pritarti, vis dėlto e, ne visiškai teisus Austrijoje buvo pateiktas pasiūlymas, kuriame buvo pateikiami visiškai trumparegiški argumentai ir tiesiog buvo siūloma ieškoti tam tikrų konfliktinių situacijų. Iš tikrųjų, karas teisingai pasakė, kad viskas, ko reikia, yra šiame reglamente, yra išimtis mažoms vietomis įmonėms, Taigi mes turėtume e, atsisakyti siūlymų, atidėti balsavimą ir taip pat e, nepritarti Kestinger siūlymą. Toliau komisijos atstovas, prašom. Ačiū, ponia pirmininkė. Kaip jau buvo paminėta, EFSA padarė išvadą, pateikdama savo išsamą rizikos vertinimą 2015 metais, kad dabartinis e, rizikos mm, lygis dėl akrilamido kelia nerimą dėl tos medžiagos kancerogeninio poveikio. Dar 2002 metais akrilamidas buvo rastas maisto produktuose. Nuo tada daug padaryta, taip pat ir komisijos ir jau buvo minėta komisijos rekomendacija patvirtinta 2013 metų dėl akrilamido lygio tyrimo maisto produktuose, o maisto produktų gamintojai jau ėmėsi švelnimo priemonių, sukūrė tam tikros priemonių rinkinius ir savanoriškai taiko tas priemonės, kad būtų sumažintas akrilamido kiekis. Visgi po valstybių narių atliktų tyrimų dėl rekomendacijos, kad tos švelnimo priemonės, kurios iki šiol buvo savanoriškos, įgyvendinamos yra labai skirtingos įvairių operatorių. Todėl galima manyti, kad tos savanoriškos priemonės nesuteikia pakankamo rezultato saugant žmonių sveikatą. Taip pat buvo tai patvirtinta EFSOS 2015 metų nuomonėje, kur daroma išvada, kad akrilamido lygmuo e, nuosekliai nebuvo sumažintas pastaraisiais metais. <clears throat> Todėl, siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą, reikia imtis tam tikrų reguliavimo priemonių, kad būtų sumažintas akrilamido lygmuo E, tas švelnimo priemonės padarant privalomomis, kad būtų užtikrintas aukšto lygio žmonių sveikatos apsaugojimas. Bet e, e, dar tas priemonės privalomomis mes atkreipiame ypatingą dėmesį į tai, kad tos priemonės būtų pritaikytos maisto srities operatorių dydžiui. Ir tikrai mažų e, įmonių, mažų restoranų, kepiklų specifika, ją bus atsižvelgta. Pavyzdžiui, mažoms įmonėms aiškiai taikoma išimtis e, ir nereikalaujama, kad jos e, daryt, imtų pavyzdžius, tirtų juos ir registruotų atitinkamai. Ir numatytos priemonės tikrai nesukelia papildomos biurokratinės naštos mažam verslui. Reglamento projektas taip pat per paskutinius pusantrų metų buvo tikrinamas per konsultacijas su įvairiomis neprofesionaliomis organizacijomis, įtraukiančios e, restoranus, tiekimo įmonės, mažminės įmonės ir taip toliau reglamento. Projektas taip pat buvo paskelbtas siekiant e, gauti e, grįžtamosios informacijos e, dėl geresnio reglamentavimo. Visi komentarai buvo komisijos apibendrinti, išanalizuoti ir padaryti reglamento projekte tam tikrai pakeitimai prieš balsavimą nuolatinėme komitete Liepos 19 dieną, siekiant būtent reaguoti į tokias pastabas. Tačiau, kaip jau Iš tikrųjų, ne, sakė gerbiamas narys Lyzė, yra likusių problemų ir pirmiausia turiu pasakyti, kad reglamento projektas, jeigu jis bus patvirtintas, e, jis įsigalios 20 dienų praėjus po paskelbimo, bet jis bus taikomas tik tai praėjus keturiems mėnesiams po įsigaliojimo. Taigi tikrasis jo taikymas prasidėtų nuo kitų metų pavasario, jeigu viskas bus gerai. Taigi ne nuo sausio pirmos dienos 2018 metų. Kai dėl konkrečių nuogastavimo komisija yra pasiryžus prieš pradedant taikyti reglamentą pateikti aiškias gairias ir nevienareikšmiškus paaiškinimus dėl to, kokios verslo įmonės turi taikyti kokias būtent priemonės. Ir tai atitinka antrojo straipsnio teisinės nuostatas. Ir e, paaiškinimus pateiktus nuotojame komitete Liepos mėnesį, kas atsispindi ir komiteto ataskaitoje. Aš galiu aiškiai pasakyti, taigi dabar, kad pateiksime vienareikšmiškas gairias dėl to, kokias priemonės turi taikyti atitinkamos verslo įmonės prieš įsigaliojant e, šiam teisės aktui. Dėl spalvinių e, ženklų naudojimo visi pripažįsta, kad tai yra praktiška ir paprasta priemonė siekiant užtvirtinti kaip galima mažesnę akrilamido lygį, e, kad jis neviršytų ribos. Čia dar, aišku, turėsime patikslinti, kad, pavyzdžiui, yra vienas iš dalykų, e, ką, apie ką kalba e, viešbučių sektorius. Jeigu klientas per pusryčius viešbutyje pernelyg sudegina skrebutį, tai viešbučio savininkas negali būti už tai atsakingas e, ir jam negali tekti atsakomybė už tai. Taigi e, tie spalviniai kodai nėra priežastis e, kelti viešto, viešbučio savininko sankcijų klausimas, jeigu pats klientas perdegina skrebutį. Taip pat analizė, kurią e, numatoma didelėms įmonėms, e, e, bus dar patikslinta reikalavimai, kad tai galima daryti centralizuotų lygmenių, nes yra numatytos standardizuotos procedūros maisto produktų gamyboje, todėl nereikia uh, imti pavyzdžių ir atlikti jų analizę atskirose įmonėse visoje Europos Sąjungoje. Ir e, bus aiškiai paaiškinta, kad e, tos, tie pavyzdžių ėmimas ir jų analizė turėtų būti daromas proporcingai. Na ir komisija mano, kad komisijos reglamento projektas numato aukšto ligmens žmonių sveikatos apsaugą ir tuo pat metu gerbė subsidarumo ir proporcingumo principus. Kai dėl prašymo galimai atidėti balsavimą e, e, prieš kol nepatiktos komisijos gairės. Okay. Atsiprašau. Ačiū. Labai ačiū. Dabar kalbėsim, e, balsuosim dėl šio klausimo šiek tiek vėliau, bet prieš tai pakalbėsim apie kitą prieštaravimą. Tai yra prieštaravimas dėl endokrinę sistemą ardančių medžiagų savybių. Iškart kreipiuosi į prieštaravimo autorius. Labai Prašau, mes visi tuo suinteresuoti, prašau kalbėti kaip galima trumpiau ir visi žinome klausimą, taigi prašyčiau neišsiplėsti penelik daug, ponė Gutelant. Dėkuoju, gerbimo pirmininkė, aš e, pasistengsiu ne, nekalbėti penelik ilgai. Mes prieštaravome komisijos e, pasiūlymui dėl e, teisės akto gyvendinimo akto susijusio su endokrinė sistema ardančiomis medžiagomis. Komisijos pasiūlymas nėra iš esmės blogas, bet nepakankamai geras ir pirmiausia, jisai nėra teisinė prasme pagrystas. E, Europos parlamento teisės tarnyba prie prie išvedos, kad komisija įvesdama naują išlyga taip vadinamiems nepagrindiniams organizmams viršė savo įgaliojimus. E, tai yra mm, pokytis numatytas antrame priedė. Komisija šiuo metu sako, kad aktyvi medžiaga turi būti tvirtinama tada, jeigu ji nelaikoma endokrinė sistema ardančia medžiaga ir jeigu tai susijęs su netiksliniais organizmais. Ir e, Taip pat, sakoma, jeigu realiomis taikymo sąlygomis ta medžiaga tikrai nedaro didelio poveikio. Kitaip tariant, tai yra ribinio poveikio kriterijus aplinkai. Komisija vis tik tai siūlo panaudoti išlygą e, šiam punktui ir tai sukurtų teisinę spragą ir pakeistų e, pažeistų reglamentą ir taip pat komisija pažeistų savo įgaliojimus, nes ji negali imtis tokių veiksmų ir mes turime reaguoti. Uh, moksliniai kriterijai, jų klausimas, kalbant apie endokrinę sistemą ardančias medžiagas, yra nepaprastai svarbus. Ir komisija sako, jeigu kriterijų nepatvirtinsime, tai dar bus e, ilgiau vilkinama viskas ir dėl to parlamentas turėtų pritarti pasiūlymui. Bet kaip mes visi prisimename, problema yra ta, kad komisija turėjo pristatyti tą kriterijų dar 2013 m. gruodžio mėnesį. Ir prisiminkime, kad komisija uh, E, Europos teisingo teisme e, buvo e, nuteista dėl to, kad neįvykdė prievalės deramai dirbti, ne parlamentas vilkino viską. Priešingai mes kelis kart raginome komisiją veikti. Dabar komisija pateikė savo kriterijus ir tie kriterijai netitinka komisijos, komisijai anksčiau steigtų įgaliojimų. Mes pirmiausia turime galvoti apie piliečių sveikatą, apie aplinką, apie teisę būti apsaugotam nuo pavojingų medžiagų, kurios mus supa. Ir tai yra nepaprastai svarbu. Europos žmonės tikrai yra nusipelnę kur kas daugiau, o ne procedūrinio šantažo. Parlamentas nenori būti įkaitų visų tų kovų ir mes negalime pritarti moksliškai kai mokslinė prasme silpnų kriterijų, dėl to, kad komisija vilki, dabar nes nepritarsime tam vien dėl to, kad komisija uždėlsė pateikti savo pasiūlymą. Komisija e, turėtų atsimti siūlymą dėl šios išlygos, kad nereikėtų visko iš naujo e, perrašyti, bet tą neteistą elementą tikrai reikia išimti. Ponas Eikaut. Ačiū, gerbiama pirminkė, aš bandysiu taip pat kalbėti trumpai, nes e, labai kyla didelė pagunda apžvelgti visą septynerių su pusę metų sagą susijusią su šiuo klausimu. Bet pagrindinis klausimas mums visiems čia kylės yra toks, ar komisija viršė savo įgaliojimus, taip ar ne. Ir tai yra klausimas susijęs su e, teisės principais, tai nėra susijęs su turiniu. Uh, Mes, kaip žinia, turime skirtingą požiūrį į šios klausimus, bet klausimas yra, ar komisija viršė savo įgaliojimus ar ne. Ir todėl mes prašome teisininkų išvados šio klausimu, nes tokiu būdu galėsime įvertinti, ar taip yra, ar taip nėra, kaip mes galvojame ir paprašėme tos nuomonės ir išvada teisininkų yra labai aiški. Komisija viršijo savo įgaliojimus. Dabar žmonės sako, elkimės pragmatiškai, tai yra susijęs su taisyklėmis. Ir e, dėl taisyklių E, viskas tarsi aišku, bet e, jeigu dabar siūlo, ir jeigu siūloma padaryti išimti komisiją, tai nebus prasmės mums dirbti. Komisija pateikė pasiūlymą dėl ribinių kriterijų. 2009 metais dar buvo kalbama apie šį kriterijų, kai buvo e, tvirt, svarstamas reglamentas dėl augalų apsaugos produktų patekimo į rinką. E, Ir kilo klausimas, kada reikės taikyti tam tikrus reikalavimus. Dėl to atsirado uh, ta savoka cut-off e, ribinio poveikio kriterijai ir jie išdėstyti yra priedė. Priedas sako, kad medžiagos uh, turi, gali būti tvirtinamos tik tada, kai jos ne uh, tiksliniams, nepagrindiniams organizmams nesukelia taikant netiksliniams organizmams nesukelia poveikio, kuris pakenktų endokriniai sistemai. Klausimai, e, kurie numatytų išimtis, turi būti sprendžiami bendro sprendimo procedūros tvarka. E, Vilkinusi viskas 7,5 metų, komisija sako, dabar mes turime veikti greitai, bet atsakymas yra paprastas. Mes nekalbame apie kriterijus. Tai yra e, Jeigu jūs norite, tai yra pasiūlymo dalis, jūs atsiųskite tai mums iš naujo, bet jeigu jūs norite išlygos, tai tuomet reikia laikytis e, bendros sprendimo procedūros. Būtent taip mes darome. O teisininkai labai aiškiai pasakė, kad tie ribiniai kriterijai yra esminis reglamento uh, elementas. Komisija sako, mes keičiame tik tai priedą, bet ar komisija turi galiojimus nuspręsti, ar tai yra tik dalis reglamento ir nebėra esminė tai dalis. Antras dalykas, priedas, kaip mes žinome, kartais yra pats svarbiausias, kad visi suprastų, pateiksiu pavyzdį. Atsinaujančių medžiagų priedė yra išdėstyti e, tikslai valstybėms narėms ir būtų sunku pasakyti, kad tai nėra labai svarbi reglamento dalis Taigi tas argumentas visiškai nepateisinimas. Komisija, kreipiuosi jūs, jeigu norite jūs ką nors keisti, galite tą daryti, mes kovosime dėl turinio, bet tą galima daryti bendro sprendimo procedūros būdu, bet nepasinaudojant įgaivedinimo galiomis. Tai yra labai paprasti dalykai ir aš prašau kolegų pamiršti politinius savo nusistatymus ir pasižiūrėti į teisinį įgyvendinimą ir komisija čia aiškiai viršio savo įgyvenimo galės, teisininkai priejo prie tokios išvados ir ko man, mums dar daugiau reikia. Komisija septynerius su pusė metų ėjo tuo keliu ir toliau bando tą daryti. Jeigu mes suteiksime tokias teisės, jei žinome, kad atsiras kitų elementų, kurie taip pat viršys komisijos galės ir mes kaip parlamentas aiškiai turime pasakyti, kad mes čia jau brėžėme liniją vadovaudamėsi teisininkų išvadomis. Aš e, laiko liniją toj nu, užbrėšiu, sako pirmininkė. Kolegos, prašyčiau nekalbėti apie nelik ilgai, ponė, dėliai. Dėkuoju, gerbiam pirmininkė. Iš tikrųjų, tas pasiūlymas nėra tobulas, bet man atrodo, kad jis turi teisę egzistuoti. Europos Sąjunga taiko pačius griežčiausius teisės aktus ir kriterijus ir e, pasaulinė sveikatos organizacija palaiko tokius kriterijus, tai ko mums dar daugiau reikia? Man atrodo, kad e, reikia būti mums pragmatiškiams ir reikia suprasti, kad mums e, reikia veikti, nes labai jau viskas užtruko per nelygį ilgai. E, mes E, suprantame, kad būtini tie, tos apibrieštys, būti, apibrieštys būtinos, mes jau seniai to prašome ir dabar jau atėjo laikas veikti. Ir dėl apibriešties, sakoma, kad tai yra labai svarbu ir kad tai labai, labai svarbi apsaugoti piliečiams. Bet nenukelkime diskusijų dar dešimčiai metų, neužvilkinkime jų, nes taip nėra tobulų dalykų, bet mes turime skatinti inovacijas, turime taikyti, turėti aiškės e, taisyklės, gerai suprantamas ir e, tokiu būdu mes dabar veikdami nubrėšime kelią naudoti saugesniems produktams ateityje. Ačiū, ponia Gerling. Ponia Gerling. Dėkuoju. Aš labai ilgą kalbą buvau parengusi. E, dabar bandysiu nuneikti save ir kaip nors ją sutrumpinsiu. Pasakysiu, kad neremiu šios rezoliucijos, nes mes matome, kad komisijos pasiūlymas yra primtinas, kaip kiti sakė, jis netobulas. Bet, kaip Basas sakė, daug metų buvo dirbama ir mes turime žiūrėti tai, ką turime ant stalo, o ne galvoti dėl kokių priežasčių turime dar dėlsti. Manau, kad svarbu mums užsitikrinti tokį e, reglamentą, kai e, medžiagos naudojamos tik tai e, medžiagos, kurios veikia pesticidus ir toliau bus naudojamos. Jeigu medžiaga nepriskiriama endokrininėms disruptoriams, tai būtų tarsi kelias į priekį, visi, visos medžiagos vertinamos pagal jų riziką ir jas leidžiama naudoti tik tada, kai jau visi etapai patenkin, patenkinamai yra įgyvendinti. Dėl reikia pasakyti, kad būt būtina pakeisti dabartinius e, laikinus kriterijus. Jeigu komisija neveiks, tai tie laikini kriterijai e, liks neribotam laikui ir tada medžiagos neteisingai bus priskiriamos tam tikroms kategorijoms ir atsiras e, dar daugiau klaidų. Mes veikime objektyviai, priimkime sprendimą. Basas kalbėjo apie teisinės E, priemonės. Taip, teisės viršenybė svarbus dalykas, bet parlamento teisininkai tik tai pateikė savo išvadą. Tai yra nuomonė, bet tai nėra teisės aktas. Dėkoju, ponė Gerling. Pone Lys. Pone Lys. Dėkoju, gerbiama pirmininkė. E, Rys, atsiprašau. Daug kalbėjome apie GMO, apie glifosatus, apie endokrinius disruptorius ir mes visi iš tikrųjų rūpinamės, kad piliečiai nenukentėtų nuo tų visų dalykų endokriniai e, disruptoriai, galiu pasakyti, yra susijęs su mūsų kasdieniniu gyvenimu. Pasaulinė sveikatos organizacija mini 800 produktų, kurie veikia mūsų hormoninę sistemą. Taip labai svarbu yra apibriežti teisinį pagrindą ir teisinę struktūrą. E, e, man atrodo, kad Liepos ketvirtą dieną buvo priimtas sprendimas dėl pesticidų ir e, žinome, kad labai vėluojama priimti sprendimus. Ir šiaip teisininkų išvados šiuo klausimu yra neaiškios, bet e, parlamento teisininkai aiškiai pasakė, kad komisija viršijo savo įgaliojimus. Pranešėjas e, Bas, Bas labai gerai viską apibrėžia, taigi man atrodo, kad nebereikėtų kalbėti apie tai. Tai yra aišku juridinis ginčas tarp parlamento ir komisijos. Tai yra klausimas susijęs su išlygomis. Ir su išlygomis ir tos išlygos e, yra susijusios su medžiagomis, kurios tiesiogiai veikia mūsų endokrininę sistemą. Mes laukiame e, ne tik strategijos, bet ir kitokio požiūrio dėl tų dalykų nežinome, kad yra labai daug e, medžiagų, pavyzdžiui, pakavimo medžiagos žaislai, e, kuriuose yra tų medžiagų, reikėtų mums plačiau žiūrėti ir dabar galvoti iš tikrųjų, koks yra mūsų pagrindinis tikslas. Pone Hoizenkamp. Mes žinome, kad endokrinė sistema ardančios medžiagos, netgi kai jų yra nedaug, kelia pavojų sveikatai. E, jos taip pat gali sukelti vėžį, pakengti reprodukciniai sveikatai. Reikia saugoti žmonės nuo tokių produktų ir vadovautis tam tikrais kriterijais tą darant. Komisija vėluoja teikdama kriterijus ir mes palaikome prieštaravimą. Galėčiau jums pateikti visą eilę argumentų, bet man du yra svarbiausi. Tai yra įrodymo e, našta, e, biocidai, pesticidai, jų poveikis. Ir tai yra produktai, kurie kenkia endokriniai sistemai. Ir tie produktai e, patekė į rinką e, kenkia žmonėms. Antras dalykas yra vartotojai. Tokie e, dirbtinės futbolo aikštelės, kur žaidžia mūsų vaikai. Dangoje taip pat yra tokių medžiagų ftalatai, fenoliai yra labai plačiai naudojami. Reikia baigti tą daryti, reikia atsisakyti tų medžiagų. Reikia galvoti, kaip pašalinti tuos cheminius elementus ir visiškai uždrausti juos. Ponas Pedičinį. Ačiū pirmininkė. Akivaizdu, kad komisija patyrė didžiulį spaudimą iš žemės ūkio ir cheminės pramonės atstovų. Tačiau buvo aiškiai pasakyta, kad endokrinė sistema e, ardančių medžiagų identifikavimo kriterijai turėtų būti objektyvus, kad būtų remiamasi mokslinė e, informacija, kokias medžiagos iš tiesų ardo endokrininę sistemą. Čia mes kalbame apie kai kurias medžiagas, kurios yra moksliškai patvirtintos ir įvertintos. Tai reiškia, kad negalima imtis kokių nors veiksmų, dėl medžiagų, dėl kurių poveikio mes abejojame. Tiesiog reikėtų neišmesti kartu su vandeniu ir vaiko. Ačiū pirmininkė endokrinę sistemą ardančių medžiagų temą aptarinėjame ne kartą ir kai žvelgėme į komisijos pasiūlymą, tai konstatuojama, kad nei, vyriau, nei vyriausybinės organizacijos, nei pramonės nėra patenkintos šiuo pasiūlymu, nors valstybės narės pritarė šiam pasiūlymui, tačiau numatė įvairias išimtis suteikiančias procedūras. Tačiau dabartinės procedūros užtruko, vyko konsultacijos, buvo 30 tūkstančių įvairiausių pasiūlymų, o dabar žalieji siūlo prieštarauti šiam pasiūlymui ir ragina komisiją pateikti naują pasiūlymą. Supraskite, ką tai reiškia. Šitos teisėkūros e, procesų laikotarpiu prireiks dar penkerių metų. Tiesiog tai, kas dabar pateikta balsuoti, suteikia pakankamai daug aiškumo įmonėms ir buvo įrodyta, kad ypatingų pavojų dėl šitų medžiagų nekyla Berlyne, pavyzdžiui, tarp CDU ir žaliųjų bendradarbiavimas yra pakankamai geras. Aš manyčiau, kad galbūt galima imtis kompromiso ir tiesiog nesileisti diskusijose į lankas. Pone Grostet. Labai ačiū. Mūsų prioritetas yra apsaugoti mūsų bendrapiliečių sveikatą ir mes jau daugybę metų visi siekėme, kad būtų patvirtinta stipri pozicija dėl endokrinių e, disruptorių. Mes dabar e, turime pasiūlymą ir pasiūlyme matoma e, numatomos tam tikros išimtis dėl tam tikrų pesticidų. Dabar turime pasiūlymą, kuris yra svarbus dėl to, kad jau laukiame jo labai daug. Ir visi sako, mes dabar nustumkime viską, norime kažko kito. Mes iš tikrųjų visi norime į kažko kito ir eiti priekį. Reikėtų pereiti prieš pereiti šį etapą ir man atrodo, kad tai yra e, elementas labai svarbus ir aš palaikau komisijos pasiūlymą. Mes turėtume atmesti pasipriešinimą. Labai ačiū Jums už tai, kad kalbėjote trumpai. Ponas Berentas. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat pasistengsiu kalbėti trumpai, kaip ir kiti kolegos. Daug kas buvo išsakyta, buvo paminėti įvairiausi argumentai, kartojami tie, kurie buvo nurodyti šiame prieštaravime. Iš tikrųjų, labai svarbu yra e, išvengti neigiamo šitų medžiagų poveikių, tačiau kita vertus reikėtų prisiminti, kad procesai vyko labai sudėtingai ir ilgai ir komisija buvo nelengva patenkti kriterijus patvirtinės komitete ir pateikti pežiūrai tarybai ir parlamentui. Taigi nuomonės išsiskyrė ir tai, ką mes pasiekėme, yra pats geriausias kompromisas, kurio apsitai galėjome pasiekti šiuo konkrečiu klausimu dėl konkrečios nuostatos, dėl kurios yra prieštaraujama. Priešingai negu parlamento teisės tarnyba Komisijos teisės tarnyba konstatavo, kad mes dirbame neviršydami savo įgaliojimų, ypač 3A2 punktas nėra tas esminis, 382 punktas yra neesminis, ten kur kalbama apie kriterijų savadą. Iš tikrųjų, mes konstatuojimuose dalyse nepribojame komisijos įgaliojimų, pavyzdžiui, 78 punkte ir taip toliau. Aš taip pat norėčiau priminti, kad pagrindinis reglamento tikslas yra skatinti, kad būtų kuriamos ir teikiamos rinkai medžiagos, kurių poveikis yra mažesnis negu kitų. Taigi šita konkreti nuostata yra būtent tai ir užtikrinanti integrisuotas užtaršo tyrimo mechanizmas taip pat yra numatytas, taigi e, uždrausdami tas medžiagas be jokių išimčių tiesiog mes prieštarautume viso reglamento tikslams. Taip pat norėčiau pasakyti, kad ta konkreti nuostata buvo labai reikalinga ir esminė, kad būtume, galėtume užsitikrinti nuolatinėme komitete uh, E, paramą šiam pasiūlymui. Tai tiesiog nėra koks nors grasinimas, tai yra faktas. Be šitos nuostatos nebūtume užsitikrinime nuotume komitete didžiosios balsų daugumos ir šiuo prieštaravimu mm, nema, nesuprantama, kad mes nebūtume užsitikrinę šitos e, paramos tuo metu būtų užkliuvę ir tie laikinai taikomi kriterijai. Šitie laikinieji kriterijai iš tikrųjų dar ne, ne, nėra tie, kurie užtikrina galutinio tikslo siekimą. Žinoma, šitas pasiūlymas galbūt nėra e, e absoliučiai geras, kai kurių manimų, tačiau vis dėlto reikia turėti omenyje, kad yra numatytos išlygos, laikini kriterijai, taip pat numatėme galimybę peržiūrėti šitą teisės aktą ir taip pat peržiūrėti kriterijus ateityje. Dėkojame. Baigiame diskusijas dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų reglamento. Dabar turėtume pasiruošti balsavimui. Prieš balsavimą mes buvome numatę dar aptarti keletą klausimų, tačiau vis dėlto paprašėme kai kurių asmenų, kad balsavimas būtų atidėtas. Tiesiog norėčiau informuoti jūs apie tai. Pavyzdžiui, buvo saloma dėl akrilamido atidėti balsavimą. Disk diskusijų metu buvo konstatuota, kad buvo pareikštas prieštaravimas. Taigi mes dabar norėtume, turime balsuoti dėl pasiūlymo, kad reikėtų atidėti balsavimą dėl akrilamido iki spalio 12 dienos. Iš karto balsuokime kortelėmis, bus lengviau suskaičiuoti balsus. Pradedame balsuoti. Does everyone uh, have its card and voted? Ar visi atsinešė korteles, ar visi balsavote? Baigiame. Taigi yra atmesta. O tai reiškia, kad balsuosime šiandien. Kitas pasiūlymas dėl atidėjimo. Siūloma atidėti atidė, balsavimą dėl tarptautinių vandenynų valdymo. Ar kas nors norėtų paprieštarauti dėl šito siūlymo atidėti? Tokį prašymą pateikė pranešėjas. Niekas neprieštarauja, todėl visi. Taigi šiam pasiūlymui buvo pritarta, taigi balsavimas dėl tarptautinio vandenynų valdymo valdymo bus atidamas iki lapkričio mėnesio posėdžio. Dabar pradėsime balsuoti. Pirmasis klausimas dėl prieštaravimo, dėl FG72A5547 genetiškai modifikuotų sojų pupelių. Balsuosime elektroniškai. And the vote is closed. Baigiame. Priimta. dėl genetiškai modifikuotų sojų pupelių DAS 44066. Balsuojame. Baigiame. Priimta. Trečiasis balsavimas. Prieštaravimas. Dėl akrilamido mažinimo maisto produktų sudėtyje. Balsuojame. Davautis. Baigime. Atmestam. Toliau prieštaravimas dėl kriterijų kuriais nustatomas endokrinė medžiaga, e, ardančių medžiagų kiekis. Balsuojame. Baigiame. Priimta. Toliau. dėl reglamentų, kuriame yra numatyti įvairūs reguliavimo procedūrai su diskusijams. Pirmiausia, balsuosime dėl pakeitimų nuo 1 iki 3 ir nuo 12 iki 123 imtinai. Kas už, kas prieš. Priimta. Nuo pirmo iki penkto, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Vienas, du, šeši, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 129-28 atkrenta. 159 paskutinėme puslapyje. Kas už? Kas už šį pakeitimą? 159. Kas prieš? Susilaiko? Atmesta. Šimtas dvidešimt ketvirtas ir šimtas dvidešimt septintas 158 ir 184. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Ir baigiamasis balsavimas dėl visų su pakeitimais balsuojame kortelėmis. Pradedame. Baigiame. Priimta. Dabar Our... Laiškas, kuris bus išsičiamas mūsų komiteto vardu, su pakeitimais, kurie bus pridami prie laiško. Kas pritarė tokio laiško iniciatyvai, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Dar turime balsuoti dėl kažko, palaukit, susigaudysiu kur. dėl makro regionų strategijos įgyvenimo dokumentų. Pirmas dok kompromisas, kas už, kas prieš. Susilaiko priimta. Antrasis kompromisinis pasiūlymas už, prieš, susilaiko, priimta. Trečiasis už, prieš, susilaiko, priimta. Devintas pakeitimas už, prieš, susilaiko. Neaišku, balsuojame kortelėmis dėl devintojo pakeitimo. Pradame. Baigime. Priimta. Vienuoliktas pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Dvyliktas už, prieš, susilaiko, priimta. Tryliktas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 15 už, prieš, susilaiko, priimta. 17 už, prieš, susilaiko, priimta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 20 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 21 už, prieš, susilaiko priimta. 22 už prieš susilaiko priimta. 24 už prieš susilaiko priimta. 25 už prieš susilaiko priimta. 26 už prieš susilaiko atmesta. Šeštas kompromisas už prieš susilaiko priimta. 28 už prieš susilaiko priimta. 29 už prieš susilaiko priimta. 31 už prieš susilaiko priimta. 32 už prieš susilaiko priimta. 33 už prieš susilaiko priimta.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 400 už prieš susilaiko priimta. 41 už prieš susilaiko priimta. 42 už prieš susilaiko priimta. 43 už prieš susilaiko priimta. 44 už prieš susilaiko priimta. 45 už, prieš, susilaikom, priimta. 46 už, prieš, susilaiko, priimta. 47 už, prieš, susilaiko. 47 balsuojame kortelėmis, pradame. Baigiame priimta. 48 už, prieš, susilaiko, priimta. 49 už, prieš, susilaiko, atmesta. 50 už, prieš, susilaiko, priimta. 51 už, prieš, susilaiko, priimta. Septintas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 55 už prieš susilaiko priimta. 56 už prieš susilaiko priimta. 58 už prieš susilaiko priimta. 59 už prieš susilaiko priimta. 60 už prieš susilaiko atmesta. 61 už prieš susilaiko priimta. 62 už, prieš susilaiko priimta. 63 už, prieš susilaiko kortelėmis balsuojame dėl 63. Arba pradedame. Baigiame. Priimta. 64 už, prieš susilaiko priimta. 65 už prieš susilaiko priimta. 66 už prieš susilaiko priimta. 67 už prieš susilaiko priimta. 68 už prieš susilaiko priimta. 69 už prieš susilaiko priimta. 700 už prieš, susilaiko priimta. 71 už, prieš, susilaiko priimta. 72 už, prieš, susilaiko priimta. 73 už, prieš, susilaiko priimta. Dabar balsuojame ne dėl visos nuomonės su pakeitimais. Pradame balsuoti. Baigiame ir nuomonėje pritarta. Baigiame balsavimą. Dėkoju. while uh, you will uh, stay with us or leave. Na, ar pasiliekate salėje, ar išeinate, prašau šiek tiek daugiau ramybės, kolegos. Teskime posėdį, teskime darbą. Kolegos ir kiti posėdžio dalyviai. Prašau tylos. Grįžtu dabar prie pirmininkės pranešimų įvairiais temomis. Pirmiausia, rasta klaida reglamente dėl biocidinių produktų tiekimo į rinką klaidas susijusius aktyvios medžiagos pavadinimu pirmame priedmede šeštoje kategorijoje, trečioje atitinkamos lentelės eilutėje ir atitinkamų mm, AC ir CAS numerių. Parlamento atitinkamos tarybos tarnybos paprašė pritarti klaidos išteisimui, todėl e, patvirtinto teksto korigendumas buvo parengtas, turime taisyklę, kuri tai leidžia padaryti. Korigendumas buvo atsiųstas visiems komiteto nariams trečiadienį. Ir jeigu niekas neprieštaraus iki šios dienos posėdžio pabaigos, korigendumas bus laikomas patvirtintų ir atitinkamai bus pateiktas parlamentui ir apie tai bus paskelbta per spalio pirmąją sesiją. Kita tema - darybinės komandos dėl LCF sudėtis po plenarinės sesijos sprendimo perduoti LCF dokumentą vėl NV komitetui, kad jis vykdytų tarp institucinės darybas ir pagal 69F taisyklę darybiniai komandai pirmininkaus pirmininkė, jie sudarys pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai. Trečias pranešimas ETS aviacijos įtraukimas. Po plenarinės sesijos sprendimo dokumentą gražinti Envi komitetui, vykdyti tarp institucinės darybas. Darybinė komandas sudarys pirmininkė ir jos nariai bus šešėlį, e, pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai. Envi posėdžiai spalio ir lapkričio mėnesiais po generalinio sekretoriaus sprendimo pradėti bandomąjį etapą, pagal kurį posėdžiai antradieniais ir trečiadieniais per komitetų savaitės prasidėtų jau 14.30. Tai NV komiteto posėdžiai po pietų 11 spalio trečiadienį 21 lapkričio antradienį, 28 lapkričio antradienį prasidės 14.30. Tai yra papietinės posėdžių dalis. Prasidės ne 3, o 14.30. Dėl spalio 12 dienos posėdžio. Endi komiteto posėdis. E, spalio 12 dieną, kuris buvo rezervuotas e, kaip atsarginis, bus panaikintas. Rytinė posėdžio dalis vyks kaip planuota. Toliau seminaras, kuris vadinasi Life programos 14-20 metai pirmieji rezultatai, įvyks spalio 10 dieną nuo 10 iki 12.30. Šio seminaro tikslas yra informuoti komiteto narius apie LIFE programos įgyvendinimą ir pirmuosius integruotų projektų rezultatus. Taigi visi yra kviečiami dalyvauti seminare. Taip pat turiu informuoti Jūs apie vykstančias tarp institucinės darybas. Dėl žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinio vyko trečiasis informacinis dialogas dėl atliekų paketo. Institucijos apskaitė nuomonėmis ir dėrėjęs dėl kai kurių klausimų. Priimtas sprendimas gražinti techniniam lygmeniui toliau dirbti dėl pakuočių ir pakuočių atliekų direktyvos ir e, savartinų direktyvos. E, pasiekti tam tikri kompromisai, tačiau kai kurios klausimus reikia vėl aptarti tiek politinių, tiek techninių lygmenių. Kompromisai pasiekti dėl to, dėl uh, uh, šalinimo operacijų, skyrus e, šalinimo mažinimo ligmens dėl atliekų hierarchijos ir skėdimo bei e, pavojingų atliekų e, maišymą. Dėl šaltinių produktų ir e, atliekų pabaigos sprendimai buvo atidėti. Toliau, darybos dėl direktyvos stiprinti emisijų mažinimą išlaidų efektyvę prasme ir mažai CO2 išmetančių investicijų. E, ketvirtas informalus trialogas e, dėl emisijos prekybos sistemos įvyko 13 rugsėjo parlamente. Aptarėme dar kartą svarbiausius dokumento kintamuosius, atsižvelgiant į Korepero atnaujintus įgaliojimus e, rugsėjo 8 dieną. Tai buvo Strasbūre, aš tai, aš tai nepamenu, ar parlamente tai buvo. Pasiekta ženkli pažanga dėl MSR nuostatų. Pirminkant valstybė sutiko pateikti valstybės narėms mūsų pasiūlymą atpankstyti e, tarybos mechanizmo įsigaliojimo datą. Tai buvo padaryta per trilogą, buvo diskutuojama apie inovacijų fondą. Galbūt galima pasakyti, kad institucijų pozicijos šiuo klausimu dabar yra arčiau viena kitos, bet to pasiektas e, laikinas sustarimas dėl kai kurių elementų, o svarbiausia dėl savanoriško atšaukimo, jeigu uždaromas e, elektros generavimo pajėgumai dėl gamybos ligmenų pakeitimo, e, CO2 nutekėjimo sąrašo apimties. Kitas trialogas vyks spalio 12 dieną. Trečia, trečia informacija - ETS aviacija. Įvyko pirmasis neformalus trišalis pirmosios neoficialios ir šalės darybos. Žinoma, pirmiausia buvo pristatytos tarybos ir parlamento pozicijų argumentai. Pirminkaujantį varstėbę pabrėžė, kad svarbu teisinis aiškumas. Taryba laikosi komisijos pasiūlymų ir mano, kad bet kokie pakeitimai yra per ankstyvi. Komisija prisidėjo prie šio proceso teikdama, kad yra pasirengusi analizuoti tolesnius žingsnius, kad teisėkuros institucijos, jų pozicijos e, suartėtų. Na, o tolesnė diskusija ir galimas sustarimas e, numatytas spalio 18 dienai. Taigi, keli žodžiai apie paskutinės trišlės darybas, kurios iki šiol vyko. Dabar periname prie savo diskusijų darbo atvarkės. Toliau. E, vidaus rinkos, elektros rinkos klausimas. Ponas Belet yra nuomonės autorius. Prašom, jums žodis. Uh, Labai ačiū, gerbiamą pirmininkę. Iš tiesų, e, kalbėsime apie reglamentą, ne direktyvą, už kurią atsakingas ponas Pons. E, šis pasiūlymas susijęs su švarios energetikos priemonių rinkiniu. Pagrindinis komitetas yra ITRE, bet E, tai, kaip organizuojama, e, kuriama elektros rinka, yra susijęs su klimato dalykais ir mūsų komiteto dalyvavimas šiame darbe yra labai svarbus. E, kalbama apie atsinaunančios energetikos naudojimą, pajėgumus ir taip pat veiksmingiausias dalykas CO2 emisijų mažinimas, gaminant elektros energiją ir naudojant atsinaujančią energiją ir reikia, taip pat kalbam apie tai, kaip pigiau ją reikėtų gaminti, energiją iš atsinaujančių šaltinių. Ir taip pat e, šiek tiek kalbama apie kaupimo e, pajėgumus, kurie yra reikalingi. Keletas pastebėjau pirmiausiai. Pastebėjom pirmiausiai e, Atsinaujinančios energijos technologijos tampa vis stipresnės, aišku, be vyriausybės paramos, be subsidijų kol kas sunku daug ką įdėkti. Ir e, reikia galvoti, kaip e, pagerinti prieigą tokios, iš tokių šaltinių pagamintos energetikos prie tinklo. Ir apie tai kalba 25 pakeitime prioritetinė prieiga. Kitas dalykas, peržint reglamentą, yra išteklių pakankamumas, e, pajėgumai ir mechanizmai. Mes visi pasisakome už komisijos pasiūlymą taikyti europinę metodiką Tačiau reikia užtikrinti pusiausvę, kur kas geresnė tikriausiai pusiausvyrą tarp europinės metodikos ir e, konkrečių mm, regioninių sprendimų atsižvelgiant į regioninę specifiką. Ir reikia užtikrinti, kad ateitie taip pat e, europinis lygmuo būtų pildomas e, na, nacionalinių ar regionių komponentų atsižvelgiant į specifiką. E, taip pat e, kitas dalykas yra pajėgumų mechanizmas. Negalima e, tikėtis, kad pati rinka užtikrintų elektros tiekimo saugumą. Mes esame įsitikinę, kad pajėgumo mechanizmai gali būti panaudoti jų negalima atsisakyti, taip pat reikia, aišku, žiūrėti, kiek tai kainuotų vartotojams. E, priežastys, dėl ko įvedami pajėgumų užtikrimo mechanizmai, turėtų būti labai gerai įvertinti, reikia pasižiūrėti į sąnaudas ir į tai, kiek tai kainuotų galutiniam vartotojui. Reikėtų labai deramai gerai įvertinti visus tuos dalykus. Dar vienas elementas pajėgumų mechanizmai turėtų būti kuriami E, vadovaujantis skaidriais kriterijais, kurie e, numatytų taip pat pakankamai lankstumo. Ir jie neturėtų prieštarauti ES klimato energetikos tikslams. Pirmininkė, dar norėčiau konkrečiai paminėti e, penkių šimtų penkiasdešimt gramų CO2 kilovatvalandai emisijos standartui paėgumo mechanizme. Šis klausimas gana jautrus ir mes turime žiūrėti į tai, kaip apibrėžtas šis kriterijus. Mes žinome, kad atviro ciklo dujų turbinos turi rezervinius pajėgumus, jie kol kas ne, jos kol kas netitinka to kriterijaus ir mes turime uh, pasižiūrėti į atviro ciklo dujų turbinas ir panaudoti tam tikrą lankstumą, apibrėžiant tą kriterijų. E, vienas dalykas galbūt ne tiek su ENI, bet su ITRE labiau e, susijęs reglamentą peržiūrint, tai yra TSO, e, perdavimo sistemų operatoriai. Yra keletas pakeitimų e, susijusių su taip vienas ROKS regioniais operaciniais e, centrais. E, kalbam apie Europos energetikos sistemos sudenimą ir regioninį derinimą tarp tų perdavimo sistemų operatorių. Tai yra, aišku, reikalinga, bet mes norėjome kitą klausimą kelti. Tai yra, kaip pasiūlyti pasiekti tokio tikslo e, pagal procesą nuo apačios, e, e, nuo viršaus į, ne nuo viršaus į apačią, bet nuo apačiaus į viršų, neprimetant struktūrinių pokyčių tiems regioniniams bendradarbiavimo centrams. Mes norėtume būtent tokius dalykus akcentuoti, bus dar turbūt pakeitimų ir mes esame atviri kolegų pasiūlymams. E, jūs pirmininkė nustatysite galutinį terminą pakeitimams. E, mes dabar mielai pasikeisime nuomonėmis. Ačiū, gerbimas Balet. E, Beletai šešėliniai pranešiai. Ponas Pots, pirmasis kalbėtojas. Ačiū, gerbima pirmininkė. Ačiū, gerbimas Beletai, jums už jūsų projektą. Situacija gana sudėtinga, kadangi iš pradžių šis klausimas nebuvo priskirtas mums, paskui pasikeitė padėtis ir dabar sudėtinga dirbti, nes darbo tokia ta pati, problemos tos pačios, bet labai džiaugiuosi, kad jūsų e, nuomonė ir pozicija panaši į mano, kalbu apie savo pranešimą dėl direktyvos. Labai džiaugiuosi tai, kad jūs kalbėjote apie regionius e, operacinius centrus ir rekomendacijas ir apie jų e, atsakomybę. Tai labai svarbu. Dėl straipsnių susijusių su tais regioniais bendarbiavimo centrais penktas straipsnis E, apie tai kalba subalansavimo pajėgumai ir panašus dalykai. Perdavimo sistemų operatoriai turi užtikrinti tiekimą vietos lygmenių. Turėtų jie turėti e, teisės užtikrinti tiekimą vietos lygmenių e, ir žiūrėti, kas būtų pigiau elektros tiekimo sistemoje. E, taip pat e, regioninis aspektas ir privalomas pirkimas subalansavimo pajėgumų. E, mano nuomonė, nacionalinės reguliavimo institucijos geriausiai žinotų, kaip tai padaryti. Taip pat reikia atsižvelgti skirtingas geografinės sąlygas skirtingose valstybėse narise vartojimo modelius ir tinklų topologiją. Taip pat reikia nepamiršti Europos elektros energijos rinkos, tai yra mūsų tikslas ir mes e, turėtume atsižvelgti į visus pokyčius susijusius su šiuo tikslu ir reikėtų kalbėti apie tai, kiek kaina turėtų atspindėti pasiūlą ir paklausą. Jeigu mes keisime ką nors, tai turime atsižvelgti, kokį poveikį turės tai visuomeniai. Dar vienas gana sudėtingas dalykas – užtikrinti investicijas, ypač norint remti inovacijas ir švarę energiją. Labai sunku užtikrinti investicijas į mm, elektros gamybą ir pajėgumus prior... prioritetinis perdai, įjungimas e, atsinaujančių šaltinių. Tai gali būti rinkos iškraipimo labai stiprus elementas. Reikia užtikrinti, kad būtų viskas daroma subalansuotai ir aš džiaugiuosi jūsų pasiūlymų dėl to. Jeigu pasižiūrėsime į išlygas dėl balansavimo prievalių, gali atsirasti diskriminavimo tų atžvilgių subjektų, kurie atsakingi už subalansavimą, taigi mes turime labai atsargiai žiūrėti tai. Visi e, rinkos veikiai turėtų turėti galimybę e, naudotis vienodomis sąlygomis ir jeigu bus numatytas koks nors preferencinis traktavimas, kad nors mes turime galvoti apie galutinį poveikį tokios priemonės. Ir dar kartą noriu pasakyti, kad mūsų pozicijos yra labai artimas ir tikiuosi, kad per šešėlinių pranešėjų sutikimus mes galėsime dar viską aptarti tiksliau. Pone Višnevska. Gerbiami kolegos, pirmiausiai norėčiau padėkoti ponui Beletui už jo darbą, už jo norą bendradarbiauti dėl komisijos pasiūlymo, dėl elektros energijos rinkos. Aš sutinku su tikslais ir taip pat sutinku su labai dideliu skaičiumi pasiūlymų susijusiu su su tekstu. Reikia pagerinti energijos rinkos funkcionavimą mums ir integruoti atsinaujinančius šaltinius į elektros e, sistemą, elektros energijos sistemą. Reikia taip pat e, užtikrinti, kad nebūtų našta tie atsinaujinantis šaltiniai. E, reikia galvoti, kaip jas kaip geriau integruoti jau dabar ir tai prisideda prie e, taršos mažinimo, CO2 emisijų mažinimo. Ir reikia e, užtikrinti galimybę valstybėms narėms naudoti atitinkamas priemonės, kad sistema veiktų e, sklandžiai. Reikia, kad valstybės narės turėtų galimybę pasirinkti e, energetinį mišinį, energetinį derinį. Ir Matome, kad iki šio labai skirtingi yra šaltiniai elektros energijos generavimo. Bet reikia užtikrinti, kad nebūtų peržengta e, kompetencijos ribos ir reikia galvoti, kur elektros, ES galėtų sureaguoti geriausiai. E, techninės normos CO2 emisijoms. Mes turime neviršyti 550 gramų vienai kilovatvalandai. Ir kai kur jau yra įdėkta ši sistema. Bet komisija e, praėjus savaitę jau įdėgė šią priemonę. E, sprendimas buvo priimtas labai e, aukštų lygmenių, bet nebuvo atliktas poveikio vertinimas. Ir neaišku, kodėl taip buvo padaryta, kažkas e, tarsi slepiasi už to. Bet mes turime būti tikri, kad tikrai tas tikslas, e, tas įveiktas reikalavimas yra susijęs su aplinkos apsauga, ar tikrai nieko kito už to sprendimo nėra. E, mes pateikėme klausimą dėl to, e, ar tikrai 550 gramų riba 1 kWh turė, turės poveikio teigiamą aplinką ar ne. Mes nesulaukėme atsakymo į tą klausimą. Ir kitas dalykas - emisijų e, lygmuo, jisai nustatomas ES lygmenių, bet kiekviena valstybė narė turi turėti galimybę savo energetikos politiką įgyvendinti ir emisijas šiandieną galima sumažinti, e, taikant subsidijas, nes dažnai tai yra veiksmingesnis būdas, negu kad lėšų naudojamas kitose srityse. Ir e, taip pat turime galvoti apie energetinį saugumą. Yra nemažai šalių, įskaitant mano, e, Lenkiją, nes mes, pavyzdžiui, importuojame labai daug dujų iš Rusijos e, perdavimo sistemų, atsiprašau, apivartiniai taršos leidimai yra ES e, išeitis, tačiau nepamirškime socialinių kaštų ir neigiamo poveikio visuomeniai. E, žmonių sąskaitos išauks. Transporto elektrifikavimas E, taip pat yra labai svarbus dalykas. Lenkijos vyriausybė labai daug dėmesio tam skiria, bet man susidaro įspūdis, kad pranešėjas e, yra nesusipažinęs su padėtimi kai kuriuose valstybėse narėse ir galbūt reikėtų jam pasidomėti, kaip kas yra kur daroma. E, gerbiamas pranešėjo, jūs taip pat siūlote taikyti ribas be pereinamojo laikotarpio. Ir E, kad iškart įsigaliotų tam tikri reikalavimai. Aš tikiuosi, kad ta informacija, kurią jums pateikiau, leiks mums veiksmingai dirbti per ateinančias savaitės ir kad mes galėsime rasti gerą išėti valstybėms narėms ir kad kiekviena iš jų galės apibriežti, kaip nori savo energetinę politikę ateityje. Ačiū ir tikiuosi, kad mes galėsime sąžininkai ir gerai bendratarbiauti. Thanks. Alde. Sa... Ačiū. Karolina Pančia Aldė šešėlinė pranešėja negalėjo atvykti, todėl paprašė manęs, kad aš perduočiau pagrindinės jos parengtas mintis. Perskaitysiu tai, ką parašė. Pirmiausia, mes sveikiname komisijos pasiūlymą, kuris yra labai geras pagrindas ir kuriame yra pateikiami pagristi pasiūlymai, kurie reis, leis integruoti elektros rinką. Norime padėkoti pranešėjai už esminius siūlymus. Mes jiems iš esmės pritarėme ir galime pritarti pranešėjo nuomonėj, kad reikia siekti, kad sėkmingai veiktų energijos vidaus rinka. Dėl gebėjimų užtikrinimo mechanizmo. Šitas mechanizmas turi būti pagrįstas skaidriais kriterijais ir jie neturėtų pakirsti ES klimato kaitos ir energetikos e, šaltinių įvairinimo tikslų. Pirmiausia, mes norėtume, kad labiau būtų išryškintas e, jungčių vaidmuo ES jungtys su tarpusavėje nėra pakankamas ir dėl to nepakankamai sėkmingai veikia vidaus rinka ir taip pat ir toliau išlieka energetinės salos kai kuriuose ES valstybėse ir regionuose. Mes norėtume dar kartą pabrėžti, kad labai svarbu užtikrinti, kad kiekviena valstybė pasiektų tolygų jungčių lygį iki 20 metų ir kad jie galėtų padėti pasiekti 10 procentų dalies energetikos rinkoje tikslą. Antra, mes manome, kad energijos kaupimas turėtų būti užtikrinamas leidžiant perduoti e, e, ekologišką energiją į paskirstimo tinklus ir labai svarbu, kad būtų skatinamas aktyvaus vartotojo vaidmuo. Taip pat norėdama, kad energijos kaupimas būtų reglamente labai svarbus aspektas trečia dėl prioritetinio perdavimo į tinklus mes manome, kad valstybės narės, kurios kol kas nepasiekė savo atsinaujinančios energijos tikslų, šitas, šitas aspektas galėtų būti labai svarbus. Ir galiausiai, mes manome, kad pajėgumų didinimo mechanizmas turėtų būti pagrįstas poveikio vertinimu, o ir tas mechanizmas turėtų būti pagristas, taip pat turėtų būti numatyti lankstus kriterijai, kai yra kalbama apie pajėgumų teikėjų e, e, galimybių užtikrinimą. Dėkuoju. Kilunen. Mm. Pohjatyöstä. Ačiū, mėly kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už nuveiktą darbą. E, šie klausimai yra susijęs su klimato kaita ir tai turi būti mūsų galvose. Keletos pas, pastabų dėl bendro teksto. Mums vartotojų pozicija yra labai svarbi energiją kaip e, paslauga. Toks yra mūsų šūkis. Reikia tai žvelgti iš vartotojų pusės. O tam reikia plėsti rinką, kad ta rinka gerai veiktų. Šiuo metu Europoje yra daroma daug investicijų į energetikos sektorių. Tačiau energetinis skurdas e, išlieka tikras iššūkis. Ne visi vartotojai turi pakankamą prieigą prie energijos ir svarbu, kad būtų galima investuoti į lankščius sprendimus. Taip pat reikia galvoti apie galimybę finansuoti tai, kad visi piliečiai galėtų, turėtų geriausias galimybės gauti apsirūpinę energiją, galėtų naudoti naujoviškus sprendimus. Reikia dėkti išmaniosius tinklus, plėtoti rinkas, teikti geresnės paslaugas vartotojams. Ir reikėtų, kad namų ūkiai, vartotojai galėtų pasinaudoti tai, kas geriausia yra rinkoje. Ir reikės siekti geresnių jungčių, kad užtikrintume tokią situaciją, kad visos energijos gamybos formos būtų traktuojamas vienodai ir užtikrinti tiekimo saugumą. Ir e, reikėtų pirmiausia dėl naujų energijos gamybos būdų, tai skaupti patirties prieš statant didžiulės jėgainės. Nes tai gali būti susijęs su dideliais kaštais. Na, o šiaurės šalise yra sistemų, kurios yra gana e, specifiškos, bet jos veikia puikiai. Tai yra gero bendradavimo tarp įvairių sektorių rezultatas. Galbūt galėtumėte panalizuoti e, mūsų patirtį ir pritaikyti jį Europoje. Ačiū, turiu panas Krilets. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pasidžiaugti kolegos Belet pranešimu ir norėčiau pasakyti, kad mes panašiai vertume kai kurios pagrindinius svarbius aspektus. Tačiau aš norėčiau dar kartą atkreipti dėmesį į keturias pagrindinės priemonės tikslus, kuriuos mes turime turėti omenyje, kai mes kalbame apie teisės aktą skirtą ateinantiems dešimtmečiams. Dėl ES susitarimo pasirašymo. Dėl atsinaujinančio energijos šaltinių e, naudojimo mes turime imtis vadovaujančių vaidmens šioje srityje. Antra, labai svarbu, kad šiuo energijos e, perinamojo laikotarpio kontekste pirmiausia vartotojams būtų suteiktas svarbiausias vaidmenys, kad jie galėtų energiją įpirkti ir kad energiją galėtų įpirkti prieinamą kainą e, pramonė. E, šiame pranešime galbūt reikėtų kai ką pakeisti, pavyzdžiui, kalbėti Ten yra kalbama apie regioninių veiksmų operatyvinių centrų, taip vadinamų dėl bendradarbiavimo centrų, tačiau reikėtų nepamiršti inovacijų, į, į, į, investicijų inovacijas ir naujas technologijas. Mes parengėme nuomonę ir čia mes kalbėjome apie emisijų ribinės vertas 550 mg kWh, tačiau reikėtų galvoti apie, turint omenyje, dabartinės technologijas jeigu mes kreiptumėmės į pramonės atstovus, kurie gamina dujinės turbinas, tai jie sako, kad jie turi sulaukti paskatų, kad jie galėtų gaminti modernes dujų turbinas. Taigi, jeigu mes norime paspartinti šituos procesus, tai mes turime numatyti ir pakankamai didelį lankstumą visai sistemai. Jeigu mes numatysime į sistemą uh, perduoti labai didelį e, atsinaujančių energijos šaltinių kiekį arba dalį, tai tuomet mes galime perkraudami, saugodami tą energiją e, tinklus. Taigi mes turėtume pagalvoti, ar reikėtų, e, nereikėtų remontuoti, perdirbti tų dabartinių naudojamų dujinių turbinų, kad jos galėtų prisitaikyti prie naujų reikalavimų. Kita vertus, energijos kaupimo sistemas reikėtų peržiūrėti, kad jos e, e, ta elektra būtų saugoma tuo tam laikotarpiu, kai poreikis yra didelis. Dėl e, išteklių ir jų naudojimo adekvatumo. Aš manyčiau, kad reikėtų priimti sprendimus vietos ir regionų lygmenių ir kita vertus, kad tie pakeitimai neatsilieptų mūsų vartotojų sąskaitoms neigiamai. Dėl perinamojo laiko tarpio reikėtų numatyti galimybę į rinką patekti naujiems verslo subjektams Todėl labai svarbu atsižvelgti į energijos gamybos bendruomenės, į vartotojus, į rinkos poreikius ir taip pat turėti omenyje, kad artimiausiais metais gali atsirasti naujų rinkos dalyvų. Prioritetinis perdavimas į tinklus. Žinoma, jeigu mes norime būti lyderiai atsinaujinančių energijos šaltinių gamybos srityje, norime gyveninti Paryžiaus susitarimą, tai mes turime numatyti prioritetinį perdavimą į skirstomosius tinklus. Mes pritarėme nuomonės teiginiui, kad pirmiausia reikėtų atlikti poveikio vertinimą, e, e, kuris patvirtins, kad be jokių subsidijų į energetikos rinką gali patekti e, nauji rinkos dalyviai. Tačiau pagal dabinius projektus tiesiog nėra tokio e, prioritetinio perdavimo intiklus. Kita vertus, šitos energijos gamintojai e, daro didžiulės investicijas. Taigi Mes tikimės puikaus bendradarbiavimo ir toliau rengiant galutinį šio dokumento redakciją. Dėkuoju. Pone Grostet. Labai ačiū. Pirmiausiai norėčiau išreikšti paramą vis, visam kolegos įvabelio darbui. Elektros energijos rinka turėtų būti kur kas lankstesnė, reikia įtraukti atsinaunančią energetiką, taip pat užtikrinti e, dinamiškumą e, vartojimo galimybių mūsų vartotojams. Ir pranešėjas apie tai kalba. Mes turime numatyti galimybę valstybėms narėms sukurti mechanizmus, kurie e, galėtų jiems, joms užsitikrinti atsargų tiekimo saugumą ir taip pat uh, reikia, e, kad kiekvienais metais būtų įvertintas pakankamumas tokių mechanizmų, nes mes turime turėti ilgalaikę e, strategiją ir viziją ir žiūrėti, ar mes žengėme teisingą linkmę dėl atsinaujančių šaltinių, jų atsiranda vis daugiau, tai yra gerai, ir dėl prioriteto įjungimo į tinklą. Tai yra gerai ir reikia taip pat nepamiršti, kad kai kurios e, technologijos nėra pakankamai išbaigtos. Elektra gaminama jūrose. E, kaip pavyzdys gali būti, e, kol kas reikia remti šią sritį ir toliau laikyti ją prioritetinę. Dėl regioninių bendradarbiavimo centrų, operacinių centrų, tai yra labai gerai gera idėja, bet e, reikia taip pat, kad e, perdavimo e, centrai turėtų išlaikyti savo galimybę gerai su, subalansuoti tiekimą. Dabar matome, kad reikia už, padaryti taip, kad neįvyktų susiskaidimo, kad nebūtų tai padalinta veikla, kad nebūtų užtikrintas vientisumas sistemoje. Tai būtų neigiamas dalykas, tą aš norėjau pasakyti per diskusijas. Uh, next speaker, Mr. Lee. Ačiū, turiu panas Lyzė. Ačiū pirmininkė, ačiū Ivo Belet už pranešimo projektą. Kristian Škarens, Karinč taip pat dėkoja Jums, jis yra įtri pranešėjas. Iš tikrųjų labai svarbu, kad mes apsirūpintume patikima ir saugia ir pigia elektros energija o tam reikalingos investicijos, reikalingos inovacijos, yra pakankamai daug specialistų dirbančių šioje srityje ir jie gali padėti, kad šitą tie netolygumai gaminant ir teikiant e, atsinaujinančius energijos šaltinius į tinklą būtų suderinti. Viena aliuminio gamybos įmonė vienu procentu, e, apsir, vieną procentą bendros energijos poreikio pagamina, tačiau jos gamyba gali žlugti bet kuriuo metu, jeigu apskritai pritrūks investicijų. Todėl aš asmeniškai skeptiškai vertinu siūlymą kurti e, tų pajėgumų rinką. Ir jeigu jau mes apskritai kalbame apie tai, ko gero reikėtų pagalvoti galbūt apie tam tikrą strateginį rezervą. O šiaip tai nemanyčiau, kad nereikėtų per daug kištis į rinką. Pone Višnevska, aš nelabai supratau, galbūt nelabai supratau išvertimo, bent jau vokiškai buvo pasakyta, kad vidaus rinka yra valstybių narių atsakomybės sfera. Tai nesusipratimas, kadangi vidaus rinka yra ES pirminė prerogatyva, energijos vidaus rinka yra labai svarbi, kitaip, jeigu mes neturėsime bendrų nuostatų, tai energija bus per brangi ir neįperkama. Pozityv und... Tiesiog aš palankiai vertinu komisijos pasiūlymą, Karinč taip pat nebejojo to pranešimo e, tikslingumu, tačiau reikėtų patikslinti, kad mes čia kalbėti turėtume ne apie strateginį, e, apie strateginį rezervą, o ne apie galingumų rinką dėl prioritetinio perdavimo į tinklus. Ko gero ateityje mes turėsime atsisakyti šio principo, kadangi atsinaujinantys šaltiniai turės įsitikinti teisėti įsitvirtinti rinkoje, tačiau galbūt tam tikrą laikotarpį dar reikės to prioritetinio perdavimo į tinklus. Dėkojame. Balco. Elnök asszony, köszönöm a szót. A villamos energia belső piacának a szabályozása. Ačiū. Dėl elektros vidaus rinkos ir jos reguliavimo. Manyčiau, šitas klausimas yra pakankamai sudėtingas. Sudėtingas dėl to, kad pirmiausia reikia apsispręsti, kurios e, nagrinėjimos temos yra valstybių narių kompetencija ir kas tenka tam ES lygmeniui. Iš tikrųjų, iškalbinga yra tai, kad aštuoni nacionaliniai parlamentai dėl šito pasiūlymo pateikė savo atskirą nuomonę ir tų aštuonių parlamentų nariai mano, kad šitas tekstas pažeidžia subsidiarumo principą. Pavyzdžiui, Vengrijos parlamento nuomonėje yra nurodyta, kad pirmiausia reikėtų numatyti, kad pirmiausia pažeidžiamas subsidijumo principas, kai yra reikalaujama numatyti galingumus ES lygmenių. Kita vertus, pažeidžiama valstybių teisė pačiai suformuoti energinių, įvairių šių energijos šaltinių rinkinį arba darinį. Taigi yra peržengiamos e, valstybių, pažeidžiamos valstybių narių e, įgaliojimų ribos. Ir tai turint omenyje, tai valstybės narės šitų įgaliojimų ir toliau neatsisakys. Be to, Vengrijos parlamento nuomonėje yra nurodyta, kad šiuo metu pačios nacionalinės valstybės turi pakankamai priemonių, ginti vartotojų teises ir siekti, kad būtų mažinamas energetinis skurdas. Taigi, reikėtų pagalvoti apie tai, ar, ar, ar nebus sumažintos valstybių narių galimybės pačiom daryti įtaką kainai prieš suteikiant žodį pranešėjui, kad jis atsakytų į pastabas, žodis komisijai. Ačiū pirmininkė už galimybę pateikti mūsų reakciją į šią diskusiją. Pirmiausia, turime pasakyti, kad klausėmės susidomėję šių komentarų ir nuomonių, nes visą tai prisideda prie bendros diskusijos ir tolesnių žingsnių. Nepaisant to, leiskite pasidalyti keliomis mintimis paskaičius įvairius pakeitimų pasiūlymus. Pirmiausia, ką reikia priminti, yra, kad pradinė motivacija, kam teikti šį pasiūlymą, yra dviejopa. Pirmiausia, užtikrinti, kad rinkos tiktų atsinaujantiems šaltiniams, tai yra teikti paskatas trumpalaikiai priekybai, lankstumui ir kad visos šalis, kurios gali teikti lankstumą, dalyvautų rinkoje be diskriminacijos, kad sistema, kurią turėsime iki 30 metų, būtų pritaikyta ir efektinga e, kaštų prasme. Dabar dėl prioritetinio skirstimo prieš keletą metų mes sakėme, kad atsinaujinti šaltiniai yra nauja technologija, dabar yra gana įsigalėjusi, o 30 metų bus pati ta sistema 60 procentų bus pagrįsta atsinaujinčiais šaltiniais. Šiuo metu mūsų sistema e, yra tokia, kad nereikia išimčių šioms technologijoms. Nes kokiosgi technologijos gali kompensuoti tuos pranašumus, kurios taikomos atsinaujinantiems šaltiniams. Todėl norėčiau paprašyti e, e, parlamentą pagalvoti, ar tas balansas, kurį komisija numato, skatina pakankamai tas technologijas, ar reikia dar taikyti kokias nors išimtis. Toliau tinklo mokesčiai ir e, grūstis. Komisijos pasiūlymai iš trečiojo paketo išbraukė iš principo galimybę TSO ir reguliuotojams pajamas iš perkrovos e, ir daugiau finansavimą skirti jungtims. Po šios diskusijos galbūt galbūt yra argumentų sakyti, kad tai yra per tolimas žingsnis. Todėl kyla klausimas, ką daryti, kad įgalintume tai ir kokiamis sąlygomis. Taigi diskusija yra, kokių griežtesnių sąlygų galima numatyti dėl perkrovos pajamų paskirstimo. Čia pasiūlymas buvo pasteiktas dėl 50 ar 10 sujungimo tikslo. Komisija mano, kad tai yra neprivalomas kriterijus ir labai sunku būtų šį tikslą paversti konkrečiomis aplinkybėmis valstybės narėse. Ir čia reikėtų pasakyti, kad jungtis yra tiesiog kabelis, tačiau to kabelio prieinamumas priklauso ir nuo veiksmų, kurį mes į TSO, kad pateiktų tuos pajėgumus rinkos dalyviams. Pavyzdžiui, tarpvalstybinė prekyba ar perskirstimas. Tai kainuoja. Kita galimybė, kurią būtų galima svarstyti, yra išplėsti. Pirmiausia, numatyti prioritetą e, dėl prioritetinių perkrovos pajamų e, išlaidų panaudo, pajamų panaudojimo jungtims. Tačiau reikia nepamiršti ir sąnaudų, kurios šiuo metu nepakliūna į šios kriterijus. Ir gerinti jungčių prieinamumą panaudojant es priemonės. Dėl išteklių adekvatumo jau minėjau, kad komisija norėjo pabrėžti esančių šaltinių integravimą į rinką reikia užtikrinti, kad rinka būtų tinkamesnė finansuoti investicijas. Ir čia grįžtame prie išteklių mechanizmų. Kad net yra santykis, kaip dabar, tarp įvairių išteklių tipų ir tai nekoordinuojama, mes iš esmės subsidijuojame perteklinius išteklius. Ir jeigu turėtume ES e, sistemą, būtų ir būtina įvertinti, kad kai svarstami ištekliai, pajėgumai papildomi, reikia, kad jie būtų tikrai būtini. Ir kiekviena organizacija galėtų tai nuspręsti. Ar vertimas turėtų atsižvelgti į konkrečias šalių specifines sąlygas. Aš sutinku, tačiau norėčiau pabrėžti, kas nebuvo man visiškai aišku, kai skaičiau pakeitimus kad šis vieno vertinimo vaidmuo pagristo viena suderinta metodika turi būti e, būtent tas taškas, kuris pradeda, nuo kurio prasideda diskusija apie išteklių ir pajėgumų klausimą. Dėl to dydžio 550 gramų. Kokia ši priemonė turėtų poveikį? poveikio vertinime į tai nesižvelgėme, bet, bet mes padarėme papildomas tyrimus, kurie, kurie dar kol kas nepaskelbti, bet jeigu jums reikėtų, aš juos melai pateikčiau. Daugiausia dėmesio skiriama efektyvumo kaštų prasme šios priemonės. Kai kalbame apie tam tikrus pajėgumus siekiant 550 gramų tikslo ir kas mokėtų už tos pajėgumus. Ir paskutinis dalykas dėl regioninių centrų komisijos pasiūlymai nėra iš dangaus, jie pagristi jau esamo TSO bendradarbiavimo tai jau vyksta. Komisijos pasiūlymas yra toks iš apačios viršta. Viršų, aišku, jis patiktas teisinime tekste, bet paliekam erdvės TSO ir valstybės narėms. konkretizuoti, kaip tie centrai turėtų veikti ir e, nuspręsti, kas su kuo bendradarbiauja. Komisija nenori primesti čia nieko priešingai. Kitas elementas, kuriuo pagristas e, centrai, tai yra tinklų kodeksai. Ir tai yra susijęs su techninėmis detalėmis, kurias turi taikyti TSO. O regioniniai centrai turėtų būti iš esmės institucinis komponentas mūsų sistemoje, kuris įgyvendintų jau esamas taisyklės. Aš tai miniu todėl, kad Pasiūlyme siūloma nuo žodžio sprendimas nu, pereiti prie žodžio rekomendacija. Na, e, juk e, tie centrai jau dabar gyvendina teisyną, o pakeitimas viso to rekomendacijomis būtų žingsnis atgal ypač kai kalbama apie pajėgumo apskaičiavimą prie sienos. Tai yra svarbu pabrėžti ir reikėtų daugiau pagalvoti, ar iš tikrųjų to norime. Daug kas kalba apie regioninius centrus. Ar tai yra visiškai naujas darinys? Ne, jie jau egzistuoja ir veikia pagal esamus sustarimus ir antrinius teisės aktus. Ir tai reikia atsižvelgti, e, kuriant ateities reguliavimo sistemą. Dabar noriu suteikti žodį kolegai, kuris pakalbės apie kai kurios kitus diskusijos aspektus. Ačiū. Turiu dvi temas, kurias noriu paminėti. Vienas, viena dėl kainų nustatymas. Mes norime, kad kainos nustatymas būtų pagristas pasiūla ir paklausa. Tai nėra generinis klausimas. Jeigu tai būtų generinis klausimas, tai būtų ir išimčių galbūt. Mes Mes manome, kad kainos turi būti nustatomos pagal paramą, paklausą ir, ir pasiūlą, siekiant paremti rinką ir naujoves. Antras komentaras dėl Europos ir TSO e, organizacijos. Pagal pasiūlymą visus TSO reikėtų įtraukti. Būtų, turėjo būti užtikrintas tikras balansas tarp uh, tos organizacijos naujos ir valstybių narių. Mes nesekėme, kad dujų ir kitos asociacijos dalyvautų jos veikloje, nes e, tai komplikuotų tos organizacijos veikimą. Ir tuomet e, organizacijos veikloje atsirastų daugiau problemų. Mes būtent tai pabrėžiame, nes TSO šiuo metu remia 90 procentų atsinaujančių šaltinių tiekimą ir bendradarbiavimą tarp atskirų TSO. Ši nauja organizacija kuriama, kad sustiprintų bendradarbiavimą su perdavimo sistemo operatoriais. Ačiū. Now, uh, the... Na, dabar žodis pranešėjai, ponai Beret. Labai ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu, kad galima trumpiau. Dėkoju visiems šešėlėms pranešėjams ir kolegoms už jų pasisakymus. Čia išsakyta daug dalykų, į kuriuos norėčiau sureaguoti, bet pabandysiu juos apibendrinti. Ponas pats jau šįryt sutarėme, kad mes sustiksime maloniai prie kavos ir toliau padiskutuosime, kad integruotume uh, abu dokumentus. Žinoma, e, jūsų pastabas dėl to naujojo gyvūno, kaip komisija sakė, dėl regioninių centrų, aišku, kad tai nėra nieko naujo. Mes nenorime pakirsti esamo teisino. Žinoma, dar sustiksime ir rasime gerą sprendimą. E, prioritetinis skirstimas Kaip svartau, jūs nesate šimtų procentų patenkintas, reikės dar padiskutuoti. Jūs kalbėjote apie balansą. Manau, kad rasime tokiu pagrindu sprendimą. Pone Višnievska, jūs dar neišėjote. Manau, kad įtikinsiu kolegę Višnievską, kad mes suprantame ne tik e, situaciją šalise, bet aš susitikau su kolegomis iš vairių šalių prieš parengdamas nuomonę ir mes puikiai suprantame. Ir iš kitų kolegų iš Lenkijos e, komentarų dėka, kokia subtili yra situacija kai kuriuose šalise ir kokia yra specifiška. Peteris Lyze sureagavo į tą faktą, kad mes nenorime į mm, energijos mišinio klausimus, tai yra nacionalinės kompetencijos dalykas. Bet čia kalbame apie bendrąją rinką ir kalbame apie jungtis bendroje rinkoje, nesikišant į energijos mišinio klausimus. Kalbame apie vartotojų interesus, o energetinis saugumas yra vienas svarbiausiai rūpimų, labiausiai rūpimų dalykų. Mes suprantame jums, jūsų nuogastavimus ir juos atsižvelgsime. Pone Jotemekį kalbėjo apie jungtis taip pat prioritetinį skirtumą, skirstimą, ką minėjo taip pat ponia Grostet ir Petr Lyze. Taigi prioritetinis skirstimas e, nuo daugelių kolegų turi būti laikinas, bet Mes nekėdame jo panaikinti artimiausioje ateityje. Ir kaip Fransuos minėjo, reikia atsižvelgti į tai, kad kai kalbame apie naujus mažus projektus, tai prioritetinis skirstimas visgi yra gera mintis. Nereikėtų jo atmesti visiškai. Pone Kilonėm kalbėjo apie vartotojus kaip padėti vartotojams, elgtis e, išmaniai, protingai. Aišku, tai yra vienas iš tikslų, visiškai sutinkame. Vartotojai turėtų siekti e, kašto efektyvumo. Ponas Ksilėts minėjo, kad pajėgumų mechanizmas susijęs su, su lankstumu ir kad esamos dujų turbinos gali būti atnaujintos, panaudojant e, naujoves. Aš sutinku su tuo. Tai yra vienas ir iš sprendimų, kai kalbam apie pajėgumo mechanizmą. parinkau, pamiršau poną Balts, bet man atrodo jis jau išėjo, jis kalbėjo taip pat apie subsidarumą. Mes, aišku, su subsidarumu visiškai sutinkame, bet vėlgi Mes neketiname užsipulti valstybių narių dėl jų kompetencijų, kai kalbam apie energetinį mišinį. Čia kalba apie atsinaujančius šaltinius, siekiant juos susijęti su energijos tiekimo saugumu. Mums rūpi labiausiai būtent direktyvos e, naujos redakcijos poveikis vartotojams, energijos mišiniui, energi, e, energetiniam saugumui. Tai yra svarbiausi prioritetai tiek ponui Bals, tiek ir mums. Tokie būtų svarbiausi komentarai. Bet e, diskusijos su šešėliniais pranešėjais dar vyks toliau ir lauksime jūsų tolesnių komentarų. Ačiū. Uh, dėkuoju, dėkuoju už diskusijas. Jas tęsime ateityje. Spalio 10 diena. 11 valanda yra pakeitimų teikimo terminas. Balsuosime 21 lapkričio mūsų komitete dėl šio klausimo. Puiku, dabar paskutinis darbo tvarkės klausimas tai yra bitės. Galimybės ir iššūkio ES bitininkystės sektoriuje. Svarstysime ponios e, Dornano nuomonės projektą. Prašom, žodis jums. Dėkuoju, gerbiama pirmininkė. Gerbiami kolegos, nuomonės projektas yra man priskirtas, tai labai svarbus klausimas, nes e, dabar e, bičių klausimas tampa e, vis svarbesniu Mm, šiaip e, pranešimą šio klausimu e, rengia Žemės ūkio komitetas. Aš praeitą savaitę epido, epidemiologijos e, centre Prancūzijoje lankiausi, kur stebimos bitės ir vyksta moksliniai tyrimai bendravau su mokslininkais, su bitininkais. Mokslininkų tikslas, tikslas yra išveisti tokias e, veislės bičių, kurios būtų produktyvesnės ir sparesnės lygoms. Ir šiaip e, šis klausimas yra labai yra įdomus. Ir tikiuosi, kad ES sprendimas e, bičių sityje turės teigiamą poveikio ateinantiems metams. Aš noriu pasakyti, kad mano darbas kurį teikiam šiandieną, yra susijęs su tuo, kad mes esame labai susirūpinę dėl ES bitininkystės sektoriaus ateityje. Aš bendravau su daugeliu specialistų, mokslininkų, tyriejų ir rengdama nuomonės projektą pirmiausiai norėjau akcentuoti tai, kad bitės yra esminis elementas bioįvairovė užtikrinti. Ir tai yra labai svarbus, nepakeičiamas mūsų e, paveldas, nes e, bitės užtikrina e, augalų kultūrų, derlių iš kultūrų apdulki, dėl, savo, dėl apdulkinimo. Ir uh, Mes turime imtis veiksmų, kurios nenuskurdintų genetinio paveldo bičių. Reikia didesį didelį skirti vietos veislėms e, pesticidai cheminiai labai dažnai kenkia bičių išgyvenimui. Ir noriu pasakyti, kad 10 tūkstančių piliečių yra į mus kreipiasi su peticijomis prašoma, kad būtų neonikotinoidai uždrausti. Uh, Ir mes turime įsiklausyti į tą susirūpinimą ir e, padaryti tam tikras išvadas. Aš taip pat siūlau imtis ir kitų veiksmų, kurių reikia. Ir norėčiau akcentuoti tai, kad kontroliuojamas apdulkinimas gali prisidėti prie pusiausvėros užtikrinimo tarp žemdirbių ir bitininkų ir kad tai galėtų o, padidinti kultūrų derlingumą. Dėl bičių nikimo e, e, reikia e, sekti, kaip vystosi bitininkės sektorius ir reikia paremti komercinį auginimą bičių, bet taip pat reikia kovoti su sukčiavimu, nes matome, jog yra labai daug nesažningos konkurencijos, yra labai daug klastojamo medaus kuris parduodamas rinkoje. Europos komisija turėtų atsižvelgti į šį sektorių, galvodama apie bendrosios žemės ūkio politikos tikslus ir e, galvoti apie tai, kai galvojama apie produktivumo didinimą. Mes turėtume užtikrinti e, sveiką aplinką e, bitėms, kad jos galėtų išlikti, išgyventi daugybę metų. Aš taip pat norėčiau akcentuoti, kad moksliniai tyrimai yra labai svarbus susiję su um, bičių motinėlių gyvenimo trukmės mažėjimu. Tai kelia labai didelį susirūpinimą šis reiškinys. Taip pat reikėtų visomis įmanomis priemonėmis remti biologinių pesticidų kūrimą, kuris nekenktų bitėms. Reikia taip pat, reikia, e, reikia taip pat kaip galima greičiau surasti neonikotinoidams ir glifosatams pakaitalą, kuris nebūtų kenksmingas, žalingas bitėms. Mes turėtume padėti bitininkams ir reikia e, užtikrinti, kad ES e, įvestų tam tikrus rodiklius, pavyzdžiui, bičių šeimų išgyvenimo ir kad būtų atliekama stebėsena, kuri nebūtų labai įsikišamojo povidžio. Taip pat e, reikia e, deramai tvarkyti gamybą, prekybą e, medaus, reikia siekti, kad jisai kad ta gamyba nebūtų iškraipama. Aš tiek norėjau pasakyti, laukiu jūsų pastabų dėl šio teksto ir tikiuosi, kad jūsų pastebėjimai leis praturtinti tekstą. Dėkuoju. Dabar šešėlinė pranešėjai. Pone Maginės. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju pranešėjai už jos darbą. Ji tikrai e, e daug žinių sukaupė, rėmėsi vietos trimo institucijų veikla. Laiko neturime e, daug, daug taigi pateiksiu savo e, paaiškinti savo pasiūlymus dėl pranešimo struktūros, nuomonės struktūros. Penkta, dešimtoji pastraipos, mano nuomonė yra vienodos, taigi galbūt galima šiek tiek patobulinti struktūrą. Jeigu apie turinį kalbėsime, Pirmoji pastraipa, man atrodo, yra šiek tiek problemų dėl kalbos. Mes gal dvi šalių pagrindų galėsime pakalbėti, gal dėl vertimo į anglų kalbą, kai kokių neiškumų atsirado antroji pastraipa. Kalbam apie selekciją, norint kovoti su bičių lygomis. Aš gal pakeisčiau tam tikrus žodžius, kalbėčiau um, apie problemas, uh, gal sušvelinčiau kalbą. Ketvirtoji pastraipa. Mm, reikia planuojama apsauga uh, pripažinti ir įrašyti tai. Penktą pastraipą neatsižiūrėjome pakankamai į e, vietovės e, ypatingos ekologinės svarbos, žalinimo priemonės. Apskritai, man atrodo, kad mes galėtume patobulinti e, formuluotės, formuluotės taip pat aštuntoji pastraip apsaugos, augalų apsaugos priemonės. Man atrodo, kad reikėtų uh, ieškoti problemų sprendimo. Jeigu mes kalbėsime apie augalų apsaugos produktus, kurie yra uždrausti, tai galbūt rasime kitų sprendimų, alternatyvų ir biologiniai pesticidai gali būti viena iš išeičių. Bitininkų mokymas, švietimas tai labai svarbus dalykas, tai e, dažnai būna žmonių laisvalaikio veikla, kuri prasideda neturint jokių žinių ir žmonės, jeigu neturi specifinių žinių, e, dažnai negali pasiekti gerų rezultatų. Aš dalyvau e, bitingysės savaitės renginiuose, galiu kolegoms pasakyti, susipažinau su tuo ir noriu pasakyti, kad tiek laukinės bitės, tiek kultūrinės bitės yra labai svarbios apdulkinimui, taigi turime dėsi darbą. Ačiū. Pone Maginės. E, dabar kitas kalbėtas. Ačiū. Noriu padėkoti pranešiai už nuomonės projektą. Noriu. Ponas Piecha kalba. Iš tikrųjų, šioje nuomonėje jūs atsižvelgėte į svarbiausią šio sektorio problemas. Man labiausiai patinka tai, kad labai svarbu tęsti ir plėsti mokslinis tyrimus dėl uh, bičių motinėlių gyvenimo trukmės mažėjimo. Iš tikrųjų, Labai svarbu ieškoti naujų metodų, kurie leistų užtikrinti kuo geresnės, lygesnės konkurencijos sąlygas ir kovojant su padirbinėjimu medu, medumi. 2016 metais buvo atnaujintas galiojantis reglamentas Jis padės stiprinti vartotojų pasitikėjimą medumi. Tačiau reikia turėti omenyje ir tai, kad ir iš trečiųjų šalių importuojamas medus yra geros kokybės, tačiau, žinoma, reikia siekti užkirsti kelią, kad nebūtų įvežamas nekokybiškas medus ir kad būtų vartotojai apsaugojami nuo nekokybiškų gaminių. Pavyzdžiui, yra šiame pranešime ir tam tikrų nuostatų, kurios man nėra priimtinos. Pavyzdžiui, trečioje dalyje yra kalbama, kad tik tai dėl cheminių pesticidų naudojimo e, miršta ištisos bičių kolonijos šeimynos. E, tačiau yra ir tokių teritorijų, pavyzdžiui, kur yra gaminami ekologiniai produktai ir ten gali būti taip pat pakankamai didelis bičių mirtingumas dėl tam tikrų sudėtingų e, sąlygų. Taigi ir ekologinis ūkininkavimas gali lemti, kad miršta bitės, kadangi yra naudojamos įvairios medžiagos ir jų sudėtis gali priklausomai nuo klimato sąlygų e, būti nenaudinga bitėms. Pesticidai yra tikrinami, jų naudojimui yra išduodami leidimai, licenzijas ir to viso proceso pagrindinis tikslas yra užkirsti kelią tų uh, E, medžiagų neigiamam poveikiui. Taigi, labai svarbu, kad bitės e, šiame apsaugos kontekste e, būtų traktuojamos prioritetiškai. Šeštasis punktas, mano manimu, visai nereikalingas, kadangi jau yra parengtos ir patvirtintos nuostatos siekiant diversifikuoti bendrąją žemės ūkio politiką. Iš esmės aš norėčiau pasidžiaugti pranešėjos darbu, taip pat dėkoju šešėlėms pranešėjams už sieki kovoti su nesažinė konkurencija ir uh, tikiuosi, kad mes suformuluosime palankes nuostatas visam bitininkystės sektoriu Europos Sąjungoje. Pone Konečina. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju pranešėjai, kitiems kalbams, šešėliams pranešėjams. Keletas trumpų pastebėjimų. Projektas yra geras pagrindas mums toliau dirbti. Manau, kad uh, yra klausimų, kurie pamirštami, kai kas pernelyg supaprasinta, pernelyg siaurai apibriešta ir mes turėtume galbūt vengti apibendrinimų. Bitės jautrus organizmai, jie reaguoja įvairius veiksnius, o mes turime uh, turbūt sutarti dėl to, kad reikia apsaugoti jas, kadangi jų išgyvenimui kilęs pavojus yra maisto saugumas kai kuriuose šalise gali sturti su problemomis, nes e, bendruomenės, daug bendruomenių priklausomos yra nuo bičių ir apdulkinimo augalų. ne tik Čekijoje, bet ir kitur, kai kuriuose valstybėse narėse kyla grėsmė, nes bičių mažėja. Turime galvoti, kaip pagerinti padėtį. E, bitės yra nepa keičiamas rodiklis, kuris leidžia įvertinti aplinkos būklę. Kalbu ne tik apie pesticidus, bet ir apie radiaciją, arseną, e, kitų e, elementų ar medžiagų buvimą aplinkoje. Ir jos mums gali e, suteikti tam tikrus tarsi perspėjimus, įspėjimus. E, turime taip pat prisiminti, kad bitės neša ne tik medų. Naudojamės įvairiais e, bičių produktais, medus galbūt labiausiai paplitęs. E, yra įvairus vaškas, kurį būtų, vašką būtų sunku pakeisti ko nors kitu. Taip pat propolis, kiti elementai naudojami farmacijoje yra labai svarbus ir be bičių neįmanoma įsivaizduoti tokių produktų. E, taip pat matome, kad daug produktų yra suklastota, procesų kontrolė nėra pakankama. Ir tai e, yra labai aktualu bitininkystės sektoriui. Importas iš trečiųjų šalių vis didėja bet kontrolės nėra pakankamai ir atsiranda medaus iš trečiųjų šalių, o kokybė tokio medaus ir sauga kelia daug abejonių. Parduodamas tas medus e, rinkoje, o atlikus tyrimus paaiškėja, kad dažnai kokybė netinka standartų. Mes rengėme pakeitimų keletą. Tikiuosi, kad mes šio klausimo nepolitizuosime ir kad galvosime pirmiausia apie piliečių interesus. Jeigu norime e, išgyventi, tai reikia, kad bitės išliktų, kadangi jos yra garantas gyvenimo. Ir e, tikiuosi, kad tikrai tas klausimas netaps politiniu. Europos bitininkai e, turėtų e, sulaukti to pranešimo iš Europos parlamento ir taip viskas per nelig ilgai užtruko. Dėkuoju. Pone Evi. Dėkuoju pirmininkėm. Norėčiau padėkoti pranešėjai už jos darbą. Skirtingai nuo kitų kolegų noriu pasidžiaugti tuo, kad e, rengiama ši nuomonė, bet kai nuomonė rengiama savo iniciatyva, nega, neturime daug manevro laisvės. Dėkuoju Jums dar kartą už Jūsų darbą. Aš norėčiau e, papildyti savo mintimis Jūsų darbus. Jūs, kaip sakiau, jau daugą padarėte. Mes pateiksime pakeitimų, kurie bus skirti tam, kad mes e, akcentuotume bičių svarbą pasaulyje. E, kad akcentuotume jų svarbą maistui, maisto saugai. 2016 metais e, FAO atliko tyrimą ir ten sakoma, kad bitės leidžia padidinti derlingumą smulkus ūkininkai net 25 procentais gali padinti savo kultūrų derlių naudodami bites. Ir tai yra e, daug nekainuojantis dalykas. Paprasčiausiai reikia m, užtikrinti, kad daugiau medingų kultūrų bus auginama jų laukuose. Ir mes turime tinkamą politiką įgyvendinti Europoje ir visur pasaulyje. Dar Vienas pakeitimas mūsų bus skirtas tam, kad būtų sustiprinta tai, ką jūs jau paminėjote. Tai yra būtinybė uždrausti neonikotinoidinius pesticidus. Jau imtasi šiek tiek e, Europoje šioje srityje, bet dar daug ką reikia padaryti. Mes turime sureaguoti į milijonų piliečių susirūpinimą. Matome daugybę peticijų atkeliaujančių iš visur ES ir labai svarbu imti šio žingsnio. Nebeturime jokio pasiteisimo, nebegalime atidėlioti. Yra šimtai tyrimų, kurie rodo, kad tai yra iš tiesų būtina. Dabar mes matome, kad daugybė bičių kenčia nuo neonikotinoidų ir 23 procentais daugiau bičių šeimų krinta dėl to pesticido naudojimo. Mes turime to nepamiršti, nes bitės yra mūsų ekologijos svarbiausias elementas ir e, ekologinės žemdirbystės ir mes turime būtinai taikyti tvarę praktiką žemės ūkė. Pone Grostet. Dėkoju. Gerbimo pirmininkė. daugybę metų, gal net dešimtmečius mano frakcija reiškia susirūpinimą dėl šio, šios problemos, dėl problemų ES bitininkystės sektorija. E, tie, kurie seniausiai dirba e, parlamente, turbūt prisimins būsę kolegę Astrid Liulink, kuri e, visuomet labai aistringai kalbėdavo apie bitininkystę ir bičių problemas. Ir labai svarbu, kad žemės ūkis šiandieną atsižvelgtų būtinai į šį sektorių ir būtų nepamiršta, ką jisai sudaro. Mes e, girdėjome iš kolegų, kad bičių mirtingumas labai e, padidėjo ir mes net savo komitete apie tai esame kalbėję ne kartą. Nepakanka medaus pagaminam Europos Sąjungoje. Mes turime e, pasitelkti importą ir žinome, kad trečiųjų šalių gamintojai nesilaiko ES principų ir medus importuotas kažkais būna net ne medus. Mes turime galvoti, kaip apsaugoti e, vartotojus ir labai tiksliai veikti. Visiškai pritariu tam, ką pasakė mano frakcijos šešinė panešė ponė Maginės manau, jog yra svarbu patikslinti tam tikrus aspektus, bet taip pat mes turėtume akcentuoti e, medaus e, svarbą ir reikia, pavyzdžiui, Prancūzijos pietuose prisiminti iniciatyvas jau keletą metų, jos įgyvenamos jos yra ypatingos, labai e, svarbios. Reikia e, užtikrinti, kad atsirastų tikra bitininko profesija, reikia mokymų, reikia užsimti genetinę selekciją. Ir mes turime e, paremti iniciatyvas, kurios jau taikomos, jos egzistuoja, reikia veikti skirtingomis e, kryptimis ir aš manau, kad mes tikrai galime suvaidinti savo vaidmenį. Lab, labai ačiū dabar ponerys. Dėkuoju, gerbimo pirmininkė. Aš e, pritariu ponios Grostet mintims apie acid e, liunking. Mes ją dažnai vadiname bičių motinėlė tose diskusijose. Taigi iš tikrųjų labai seniai šis klausimas parlamente jau e, nagrinėjimas. Aš pritariu poniai Maginės, ji minėjo bičių bitininkysės renginių savaitę. Mes šiais metais buvome ją surengę, sutelkėme bitininkus, įvairias asociacijas bitininkų ir e, kalbėjome apie problemas, o šis tekstas tai yra nuomonė savo iniciatyvę rengiamam e, pranešimui. Aišku, neturime daug erdvės, negalime labai plėstis, tačiau kai kurių dalykų vis tiek trūksta. Pirmiausiai dėl formos Aš pritarčiau tam, kas sakė ponė Maginės, reikėtų galbūt perrašyti tam tikras e, dalis, kad mes galėtume e, užsitikrinti daugiau vietos kitoms mintims, reikia ir semantinius kai kurios elementus patikslinti. E, mes turime kalbėti apie neonikotinoidus. Aš būtent nematau šio žodžio tekste, minimi tik pesticidai, bet labai daug bitininkų kalba apie neonikotinoidų e, problemą. Jie yra e, toksiški bitėms, man atrodo, 2013 metais jau buvo tai pripažinta, yra didžiulė e, peticija, labai e, plataus pritarimo sulaukusi e, pateikta, maždaug 5 milijonai žmonių pasirašė peticiją dėl neonikotinoidų uždraudimo. Yra dar keletą dalykų, kurių aš nematau, aš nežinau, galbūt mes galėtume pakeitimais pasiūlyti tokius dalykus minėti kaip uh, klimato kaita, e, tam tikros lygos ir e, aplinkos apsauga. E, dar vienas dalykas - moksliniai tyrimai. Komisija sudarė raudonąjį sąrašą nykstančių rūšių ir E, kalbam apie tai, kad bičių e, išnykimo grėsmė yra labai didelė ir mes turime taip pat kalbėti apie tai, kad statistiniai duomenys yra labai svarbus, norint tiksliai įvertinti riziją, atsiprašau, riziką. Ir mes e, Taip pat galime pasitelkti e, bitininkysės platformą, kuri buvo įkurta bitininkysės renginių savaitės metu. Taigi tie keletas e, pastebėjimų, kurie mano nuomonė galėtų šiek tiek pagerinti tekstą. Ir aš e, pritariu toms kolegiams, kurios sėdi šalia manęs, kurios pasisakė ir taip pat dėkoju joms už tai, kad prisidėjo prie bitininkysės savaitės renginių ir už tai, kad prisiminėme Astidalių link. Dabar komisijos atstovai. Ponas Šaps. Thank you, uh, Chair. And... Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už labai svarbų pasiūlymą, kurį jūs pateikėte sektoriui, kuris mums visiems labai rūpi. Mes puikiai suprantame, kad bitės yra pažeidžiamos ir kad jas reikia prižiūrėti labai apdairiai kruopšiai, kadangi jos yra žemės ūkio sektorėje labai svarbus e, augalų apdulkinimo veiksnys ir be to e, jos neša medų. Mes taip pat žinome, kad bitininkystė vaidina labai svarbu vaidmenį e, regionų ekonomikoje Ir e, mes taip pat suprantame, kad reikia sukurti kuo geresnę gyvenimo aplinką augalų apdulkintojoms bitėms ir taip pat siekti, kad apsirūpinimas maistu bitėms būtų pakankamas. Norėčiau paminėti keletą aspektų. Daug kas buvo pasakyta diskusijos metu, ponė Maginės pasakė, kad e, reikėtų prisiminti komakri diskusijas, galvodami apie ateities žemės ūkio politiką, mes turėtume atkreipti dėmesį į bitininkus, į e, biudžetą, kuris yra numatytas įgyvendinti bitinkinystės e, paramos programas. 36 milijonai eurų per metus yra numatyta šioms programoms įgyvendinti. Taip pat dar kartą norėčiau pabrėžti, kad kai kurios, kai kur bičių e, šeimų kiekis didėja kadangi naudojamasi tų fondų finansavimu ir taip yra skatinama bitininkystės veikla. Taip pat labai svarbu nepamiršti ir tai, kad bendroji žemės ūkio politika jau dabar numato tris skirtingas priemonės, finansavimo priemonės, kurios e, remis yra numatyta e, remti žalinimo veiklą, ir viskas, kas yra susijęs su gerąją ūkininkavimo praktika, gali būti mm, mm, skiriama ir įgyveninti regioninės programas ir taip pat pagerinti bičių e, gyvenimo sąlygas kai kalbame apie augalų apsaugą, aps, pesticidus ir galima poveikį bitėms, tai turėtume prisiminti, kad e, šitų augalų apsaugos medžiagų licenzijavimo procedūros yra labai griežtos ir jeigu tos medžiagos daro e, bent nedidelę žalą žmogaus ir uh, E, sveikatai ir e, gyvūnų sveikatai, tai jos nėra naudojamos. Taigi reikia e, turėti omenyje tą bendrą kontekstą teisės aktus, taip pat neonikotinoidų problemą jūs paminėjote, taip pat jų naudojimas yra taip pat ribojamas atlikus EFSA išsamų tyrimą. Ir aš manyčiau, kad taip reikėtų ir toliau elgtis. Labai svarbu pasitelkti pagalbant mokslininkų rekomendacijas ir mm, kad nebūtume nukreipti neteisingai viena ar kita e, kryptimi. Dėl medaus e, padirbinėjimo, dėl piknaudžiavimo medaus produktais ir dėl medaus uh, pateikimo į rinką bei ženklinimo. Komisija puikiai supranta, kad kyla problemų dėl to, kad yra įterpiama daug cukraus į medų ir mes e, turime ribotas techninės galimybės įvertinti cukraus kiekį meduje. Komisija e, dirba toliau, nagrinėdama šiuo klausimu mes e, Dabar 15-17 e, metais įgyvenome ES masto koordinuotą patikros planą ir pirminiai rezultatai rodo, kad e, įterpiant e, kad cukras į medų įterpiamas yra ir ES, E, valstybėse ir trečiosiuose šalyse. Taigi tą problemą mes suprantame, turime bendradarbiauti, ypač valstybėms narėms labai svarbu būtų kontroliuoti šios procesus ir taip pat e, valstybių institucijos turi siekti, kad medus kaip e, į rinką teikiamas produktas būtų kuo aukštesnės kokybės. Taigi mums reikia uh, bendradarbiauti ir tai yra vienintelė galimybė, vienintelis kelias. padaryti šitą sektorių kuo prieinamesnį, geresnį vartotojui ir bitininkams. Ačiū dabar žodis pranešėjai Dornano, ačiū ponia pirmininkė, aš atsakys kiekvienam pasisakysiam, ponė Maginės. Ačiū už jūsų pastabas. Žinoma, galbūt struktūra bus keičiama dar taip dėl BŽUP. Reikia išsaugoti saugomas žmonės, zonas ir kitas. Taip pat galima paminėti ir laukinės bites. Ponas Piecha. Taip, sutinku dėl medaus kaip natūralaus produkto ir vartotojų pasitikėjimo, to aš prašau daugiau lėšų. Sakote, kad trūksta paminėjimo e, pesticidų. Jūs žinote, kad e, glifosatas leidžiamas ir jis kenkia bitėms. Pone Konešna, jūs galbūt kalbėjote gana bendriau, bet reikia patvirtinti šį pranešimą bičių ir mūsų ateičiai. Todėl aš norėčiau dirbti konsensuso pagrindu, kad reikia įtraukti, sakėte, ir kitus e, bičių produktus, vašką ir toliau, na tai implicitiškai yra įtraukta. Bet aš neprieštarauju ir tolesnam patikslinimui. Bonė Vy. Bo, Džiaugiuosi jūsų pasiūlymais paturtinti mano pranešimą pakeitimais. Ir aš žinau apie piliečių peticiją, kuris skirta parlamentarams. Pone Grostet, jūsų frakcijai rūpė bitės be abejo jau seniai. Tačiau reikia, kad BŽUP produktivumo skatimas nekenktų bitėms glifozato ir kitų pesticidų e, leidimas naudoti netitinka e, norų išsaugoti bites ponerys. Žinoma, sutinku, kad būtų įvardinti neonikotinoidų, bet e, viena, vieni produktai jau yra draudžiami. Reikia siekti sutarimo tarp frakcijų. Aš, aišku, pateiksiu savo pakeitimus E, ir paminėsiu ir neonikotinoidus, na, o komisijai pasakysiu, pasakysiu. Komisija pamiršta e, paminėti, kad PŽUP e, pirminis tikslas didinti produktyvumą kenkia bitį, bitininkavimui. Ir ties lėšos, kurios skiriamas bitininkystėje, yra lašas jūroje palyginti su BŽUP skiriamomis lėšomis Ir bitininkai ir bitės laukia tikro pokyčio, požiūrio pokyčio e, ir paramos. Ačiū. Ačiū. Pakeitimų terminas spalio 3 diena, 11 valanda, komitete bus balsuojama spalio 19 diena. Labai ačiū visiems ir gerų pietų. Meeting... Kitas posėdis e, spalio 11 dieną.